tęsti mūsų darbu. Galima šį posėdžio klausytis ir internetu, jeigu kam įdomu žmogaus teisės. Pirma, formalumai. Norėčiau, kad patvirtintume darbo atvarkę. Ar galime tai padaryti? Gerai. Trumpai apie šį posėdį. Mums didelė garbė pasveikinti Niderlandų užsienio reikalų ministrą, poną Maksimą Ferhageną, kuris kalbės apie svarbų Niderlandų vyriausybės dokumentą skirtą vaikų darbo problemai. Mes suprantame, kokia svarbi ši tema yra jūsų vyriausybei. Ir mums malonu būtų bendradarbiauti su jumis šioje srityje. Mes suprantame, kad Taryba ketina patvirtinti prižalio mėnesį išvadas šią temą. Taigi, po to matysime, kaip galėtume, kaip visos institucijos galėtų prisidėti prie šios problemos sprendimo. Ministrė, aš esu informuota kai kurių kolegų, kad jūs Jūsų susidomėjimas žmogaus teisų problemomis prasidėjo Europos parlamente 1989 metais, taigi malonu Jūs čia vėl sutikti. Ir dabar norėčiau steikti Jums žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų man labai malonu atvykti į šio komiteto posėdį. Kaip minėjote, tai man, e, mane sugražina į dešimtą dešimtmetį, kai, kai aš e, dirbau šiame komitete kartu su Rūja Omen, kuri yra iki šiol aktyvi šiame komitete. Taigi, kaip matote, aš e, žmogaus teisų srityje pradėjau dirbti būtent čia. Aš vertinu jūsų pastangas, ypač jūsų, ponia Hautala, bet ir viso komiteto taip pat, stengiantis dirbti žmogaus teisų srityje ir džiaugiuosi galimybę pasikalbėti su jumis apie tai, kaip ES galėtų pasistumėti žmogaus teisų srityje, ypač panaikinant vaikų darbą. Ponios ir ponai, pradėjęs eiti šias pareigas prieš trejus metus, aš nutariau, kad žmogaus teisų problema turėtų būti Niderlandų politikos esminė tema. Visų pirma, aš manau, kad tai yra moralinė pareiga kalbėti apie žmogaus teisės visame pasaulyje, nes žmogaus teisės taikomas priklauso visiems žmonėms visame pasaulyje visada. Ir tai, yra, tai daryti yra teisinga. Antra, mes patys esame suinteresuoti skatinti žmogaus teisų pagarbą visame pasaulyje, nes tai prisideda prie saugumo, e, vystimosi, o žmogaus teisų pažeidinėjimai sukelia nestabilumą. Nestabilumas, stagnacija, o kaip e, valstybė prekiaujanti su pasauliu, e, tai Niderlandams naudingas, stabilus, naudinga stabili aplinka. Taigi žmogaus teisų skatinimas prisideda prie valstybės gerovės ir idealizmas ir realizmas gali eiti ranka rankon. Žmogaus teisės šiais laikais patiria uh, įvairių trūkumų pasaulyje, pasaulis keičiasi greitai, mes artėjame prie sistemos, kuomet uh, pasaulinės ir regioninės valdžios uh, veikia kartu Todėl e, kova su žmogaus teisų pažinėjimais yra didelis iššūkis. Atsirandančios naujos valstybės nebūtinai laiko kaip Europos parlamento nariai. Ir šio pakomitečio nariai tikiuosi, kad padėsite daryti spaudimą toliau ir pritarsite tokiam visapusiškam požiūriui, panaudojant visas priemonės, kurias turi Europos Sąjunga, įskaitant prekybos priemonės. Pagal Lisabonos sutartį Europos parlamentas yra teisės aktų kuriejas e, priekybos klausimuose, todėl jūsų balsas bus labai svarbus, pasiunčiant šį signalą, kad e, prekybos draudimas būtų veiksminga priemonė kovojant su vaikų darbu. Ir nors tai nėra mano reikalas, aš pasakyčiau, kad Europos parlamento rezoliucija būtent naudingas dalykas. Ačiū. Much, Ačiū, ministrė. E, jūs, kaip jūsų pavardė tarti, Ferhahen. Ką tik tai pademonstravote, kad konkreti atskira valstybė narė gali aktyviai vykdyti žmogaus teisų politiką ir jeigu taip elgtųsi 27, visos 27 narės, tai mes vykdytume nepriekaištingą ES politiką žmogaus teisų srityje. Tikiuosi, kad uh, jūsų pavyzdžių pateks kiti kolegos užsienio reikalų ministrai. Iš tiesų, Europos parlamentas įgyjo naujų galių prekybos srityje ir noriu padėkoti Jums už padrasinimą. Mes, mūsų pakomitetis rengia nuomonę, tą nuomonę rengia ponas Davidas Martinas ir tai yra dokumentas dėl žmogaus teisų aspektų socialinėme kontekste. Man atrodo, kad jis beveik baigė e, tos nuomonės rengimą. Ir noriu dar taip pat pažymėti, kad čia esantis ponas Hauvitas yra parengęs keletą dokumentų apie socialinę atsakomybę šioje srityje. Ir mes tikrai apsvarstysime galimybę teikti rezoliuciją. Pasikalbėsime apie tai su kolegomis iš vystimosi ir tarptautinės prekybos komitetų. Manau, kad tai būtų tikrai teisingas kelias priekin, laukiant progresyvių ir e, proaktyvių tarybos išvadų e, po susitikimo, kuris numatytas birželio mėnesį. Toliau pasisakys ponas Bermanas, ponas Umen, ponia Umenraiten, ponia Lochpiller ir po to ponas Hauvitas. Prašau. Thank you, chair. Ačiū pirmininkė. Susitinkame su Niderlandų užsienio reikalų ministru, kuris e, gera Niderlandų tradicija labai paprastai pristatė mums e, šalies politiką žmogaus teisų srityje. Noriu pasidžiaugti tuo. Manau, kad jūs teisingai darote ir kad būtent tai yra teisingiausias kelias priekin. Jei kalbame apie vaikų darbą, tai netinkame, pati netinkamiausia situacija būtų e, neveiksnumas, stagnacija. Reikėtų tikriausiai siekti išnaikinti pačias e, skausmingiausias vaikų darbo rūšis, ypač žemės ūkio valstybėse, kur be, beveik 70 procentų vaikų yra panaudojami darbų žemės ūkija. Jūs minėjote, kad šiandien ir ryt Niderlanduose vyksta konferencija šią temą, dėja negaliu ten dalyvauti, bet noriu pasakyti, mes prieš keletą dienų Europos parlamente surengėme klausimą apie įmonių atsakomybę Ir dėja, įmonės ne, neprisijama tos atsakomybės, kaip turėtų. Kai, kai, kas, kai kurios įmonės e, daro savo darbą, tačiau rezultatai mūsų dar netenkina. Ir štai mes išgirdome Niderlandų ministro pasiūlymą, kad viešųjų pirkimų sutartis nebus siūlomos toms įmonėms, kurios naudoja vaikų darbą ir tokios įmonės neturėtų pretenduoti į vyriausybės subsidijas. Tačiau kaip žinoti, kurios įmonės elgesi tinkamai ir kurios ne? Kurios paiso atitinkamų įsipareigojimų ir kurios ne, kurios laikosi valstybių pasirašytų konvencijų ir kurios nesilaiko. Man atrodo, kad mums reikia stebėsenos institucijos, apie tą dėl to jau kalbame daug metų, mums reikia telefono skambučio, telefono numerio, kuriuo paskambinę žmonės galėtų pranešti apie tokius atvejus tai turėtų būti Europos Sąjungoje egzistuojantis numeris. Toliau apie priekybą. Tik 5 procentai e, vaikų yra išnaudojami tose sektoriuose, kur pagaminamas pagaminami gaminiai eksportui. Tačiau 90 procentų vaikų yra išnaudojami sritise, kuriuose negaminami gaminiai eksportui. Taigi turime sutelkti dėmesį besivystančias valstybės, nebenaudoti vaikų. Dėja, vaikai neruoniai, vaikai turi eiti į mokyklas. Nežinau, kaip ten su ruoniais reiktų pasidomėti. Manau, kad mums reikia tinkamiau investuoti į mokyklas. Reikėtų. Uh, inicijuoti diskusijas dėl vystomosios pagalbos mažinimo. Žinau, kad kai kurios valstybės pageidauja, siūlo per pusę sumažinti vystomąją pagalbą. Juk neįmanoma tuo atveju kalbėti apie vystomąją pagalbą ir jos rezultatus, jos veiks, veiksmingumą, nes kai kurioms šalims prireiks dešimtmečių, kad jos pačios galėtų finansuoti savo švietimo sektorių. Turime dirbti šioje srityje bet tuo tarpu oficialioji vystomoji pagalba turi išlikti tokia, kokia yra dabar. Ir ji turėtų būti, šalis ją turėtų didinti, kad ji pasiektų 0,7 procentus visos ES BVP. Tačiau kalbos apie tai, kad reiktų per pusę sumažinti vystomąją pagalbą, tai yra, na, tai reikš tikrai didelę skriaudą viso pasaulio vaikams. Uh, Ačiū. Toliau ponia Umen Reuten. Het verhaal van de mensenrechten is het meest belangrijke. Žmogaus teisų klausimas ir problematika yra sudėtinė mūsų visų europiečių interesų dalis ir dėl to reikia, kad mes <clears throat> pasirinktumėm bendresnį metodą šitiems klausimams spręsti. Jeigu žmogus laikomas bevertė būtybė, tai jis niekada negalės nieko sukurti, gyventi visuomenėje, jis integruotis į tą visuomenę. Būtent štai kodėl mums reikia dar labiau rūpinti žmogaus teisų klausimais. Ministras praeitį dalyvavo komiteto darbe. Jis taip pat buvo aktyvus ir kitose institucijose, organizacijose. Taigi jis gerai nusimano šiais klausimais. Tikrai reikia vaikams skirti didelį dėmesį, ypač šiame kontekste. Ir tai, ką pasakė ministras, yra labai drąsu. Jeigu nebus gerbiamus vaikų teisės, tada, jeigu įmonės, tarkime, bus konstatuojama, kad įmonės neger žmogaus teisų, tada galime kažkokius prekybos draudimus joms taikyti. Bet kaip būt, tai būtų praktiškai manoma, čia reikėtų tarybos klausti. Kaip galima <clears throat> padaryti, kad e, visa tai būtų gyveninta konkrečiau per išorės veiksmų instrumentus, nes kol kas nieko aiškaus čia juk nėra nuspręsta ar daroma. Ar vadovavimasi tokiu principu, kad bus kažkoks specialus o, ofisas, biuras, kuris būtent spręs tokius klausimus pažeidimų. Na, aš nežinau, štai mano toks klausimas. Dar vieną klausimą turiu. Jeigu pažvelgtumėm į vystimusi skirtas lėšas, fondus, Europos mastu lygiai taip pat. Tai kaip galima būtų padaryti, kad taryba susitartų su komisija ir su parlamentu ir kad būtų užtikrinta, kad kuo daugiau tų fondų lėšų būtų skirta švietimui. Na, o kalbant apie priekybos dėrybos ir susitarimus, jūs, kaip ir sakėte, Europos parlamentas tikrai turės svaresnį žodį šioje srityje. Ir kaip pasinaudoti tuo didesniu svoriu, ta didesnė gale, kad mes galėtumėm apginti uh, būtent tas vertybės, apie kurias šiandien kalbame. Na ir galiausiai turiu pasakyti, kad man aš atsakingas už Turkijos uh, klausimą ir daugelį šalių, taip pat ir Turkijoje, yra daug vaikų, kurie yra įkalinti. Nes už tai, kad, pavyzdžiui, mėtėsi akmenimis, pavyzdžiui. Galbūt apskritai reikia kalbėti apie e, nepilnamečių, apie vaikų teisės e, platesnė prasme, ne vien tik tai apie, apie darbo sritį. Gal to neužtenka, nes tikrai vaikai kuriuos klausimus kartais reikėtų spręsti griežčiau ir tie vaikai, tarkime mano žinomais atvejais, įkalinti kalėjimuose, kurie visiškai nepritaikyti mažamečiams. Taigi tiek tiek mano klausimų, tiek minčių. Ačiū Jums ir sėkmės. Ačiū ponia Umenroiten. Ministrė, mes tikrai visi norėtumėme sužinoti daugiau apie tai, kaip galima būtų aktyviau pristatyti, aktyviau akcentuoti žmogaus teisų matmenį užsienio politikos srityje. Ir galėtumėme kalbėti apie didesnį žmogaus teisų matomumą, nes man atrodo, kad dabar iškyla didžiausia rizika tame, kad e, e, komisijos tarnybos e, gaus kitokias užduotis, joms bus numatytos atsakomybės už tam tikras temas žmogaus teisų srityje, o diplomatinė tarnyba rūpinsis kitais aspektais. Taigi mano sąraše dar yra ponas Hauvitas ir, man, ir taip pat matau, kad pietričių už pietričių val, Azijos, atsiprašau, pietų Azijos delegacijos pirmininkė ne, neprašo žodžio, taip ne kadangi neprivalo pasisakyti, tuomet suteikiu žodį poniai Lochpiller ir po to ponas Hauvitas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ministrė, noriu padėkoti Jums už rekomendacijas dėl vaikų darbo. Neturėjau galimybės peržiūrėti visų jūsų rekomendacijų, bet manau, parlamentui tikrai būtų įdomu pa, iš, iš, išnagrinėti galimybės teikti rezoliucijas šiuo klausimu mes svarstysime žmogaus teisų ataskaitą ir buvo pranešta, kad komisija turėtų pranešti, parengti komunikatą dėl priemonių, taip pat dėl, pavyzdžiui, priemonių priekybos srityje, kovojant su vaikų darbu. Jeigu tas dokumentas jau parengtas, mes galėtume juo pasirengti, pasižiūrėjau, pasiremti ir viską sudėti vieną krūvą. Jūs taip pat pasakėte, kad esate už saistomus įsipareigojimus įmonėms šioje srityje. Aš taip pat pasisakau už tai, bet man atrodo, kad tai yra labai, labai sudėtingas dalykas. Gal galėtumėte pristatyti sėkmės atvejus e, savo šalyje ir kaip jums pavyko įtikinti įmonės, kad na, tai, tai net neš labai didelių nuostolių įmoniai. Taip pat sakėte, kad tarptautiniu mastu e, apčiuopiamos pažangos pasiekta mažai. Tikriausiai čia noriu paklausti jūsų kaip užsienio reikalų ministro, ką jūs rekomenduotumėte visai ES, kaip dėrėtis ar kokią poziciją pristatyti daugia šaliuose formuose, ne tik TDO, bet ir žmogaus teisų taryboje. Netrukus vyks konferencija skirta tarptautiniam nusikalstamų bylų teismui. Taip pat esu susipažinusi su jūsų leidiniu dėl žmogaus teisų strategijos užsienio politikoje. Tai tikrai vertingas dokumentas ir iš tikrųjų žmogaus teisų aspektus reiktų svarstyti ne tik užsienio politikos kontekste, bet ir vidaus politikos kontekste. Ir aš manau taip pat, kad žmogaus teisų aspektai nėra svarbiausi užsienio politikos srityje, pavyzdžiui, kalbant, svarstant saugumo klausimus, gal galėtumėte tai pakomentuoti. Toliau prašom, pone Hauvitai. is working good. Sorry, I apologize. Uh, good afternoon. Thank you. Labą dieną. Labai ačiū už jūsų pirminį pasisakymą. Esu labai padrasintas tokiu jūsų vyriausybės drąsių žodžių ir norėčiau prisidėti prie kolegų Nidra, Olandų ir Neolandų, giriant jūs tame darbe, Kaip e, pirmininkė sakė, aš esu parlamento pranešėjas e, korporatinės socialinės atsakomybės e, tema ir norėčiau užduoti Jums keletą klausimų. Pirmiausia, pritariu tam, ką sakė pana Lochviller, kad visas bendrovių, visa bendrovių problema, kad jos turėtų sertifikuotą tikimo grandinę, užtikrinant, kad toje grandinėje nepiknaudžiaujama žmogaus teisėmis, įskaitant ir vaikų darbų. Tai ši Šis e, būdas jau seniai buvo e, skatinamas šiame parlamente ir matome šiek tiek e, pažangos, įskaitant verslo lyderių iniciatyvos atveju. Iš tikrųjų noriu pritarti poniai Lochviller ir norėčiau paklausti, kokios pažangos pasiekėte jūs dirbdami su Niderlandų bendrovėmis ir ar būtų tai galima padaryti ES mastu. Ir antra, bendrovių atsakomybės kontekste ES. Niderlandų vyriausybė jau seniai yra viena progresyviausių vyriausybių šiuo, šiuo klausimu ne tiek kalbant apie tai, ką jūs sakote šiandien apie vaikų darbą, bet ir apie, kalbant apie tai, ką jūs nuveikėte tvarios, tvarių įsigijimo e, srityje, siejant EBPO gairias su eksporto kreditų garantijomis. Galbūt jūs bendravote su kitomis vyriausybėmis ES šiais klausimais. Ir jeigu galėčiau pakritikuoti, tai jūs dirbote aukšto lygio grupėje dėl tos atsakomybės ir jums nepavyko eksportuoti šios politikos iš Hagos į Briuselį, nors atstumas ir nėra toks didelis. Tai yra šiek tiek politinės valios trūkumas, ne tik iš jūsų vyriausybės, bet iš visų mūsų uh, vyriausybių pusės. Ir man atrodo, kad ankstesnioji komisija taip pat nebuvo susidomėjusi šio darbo. Tačiau nauji komisarai atrodo yra tuo susinomėjai gauname signalų ir galbūt būtų pats laikas iškelti šiuos klausimus ES lygį. Galbūt galėtumėte pakomentuoti, kaip jūs bandėte ir bandysite spręsti šiuos problemas kartu su ES institucijomis. Ačiū, ponia Havitai. Daugiau kalbėti norinčių nėra ir leiskime dabar ministrui atsakyti. Aš manau, kad žmogaus teisų svarba, pavyzdžiui, prekybiniuose santykiuose ir padidėjo, turėtume kalbėti taip pat ir apie antrą ar trečiąją kartą šių klausimų, kur mes bandome iš tikrųjų integruoti žmogaus teisų klausimus į vairias politikos sritis, kurios anksčiau galbūt buvo e, neliečiamos iš žmogaus teisų pusės. Taigi prašom, kaip norėt, galbūt galėtumėte atsakyti į kolegų klausimus. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems Europos parlamento nariams už pasisakymus, už tai, kad jie pagyrė Nirlando vyriausybės veiksmus, tačiau esu įsitikinęs, kad įmanoma pasiekti rezultatų tik tai dirbant kartu parlamentui, parlamentams Europos Sąjungoje, Europos parlamentui ir tarybai. Taigi, aš tikiuosi, kad mes ne tik šiandien, bet ir kitur dirbsime kartu, dėsime pastangas, kad būtų gerbiamas žmogaus teisės. Ir nors žmogaus teisės išorės politikoje, kaip sakė ponia Lochvilera, lengviau yra įtraukiamas negu E, spręsti žmogaus teisų pažeidimus ES. Aš visgi dar tikiuosi, kad Europos vadovų taryba kalbės ir apie žmogaus teisų pažeidimus ES, ypač kai kalbame apie Romų padėtį ir skaitant ir ryšis su vaikų darbu, tai yra viena problema, kurią turime spręsti. Ir kaip valstybės narės vyriausybės ministras, galiu pasakyti, kad esu įstikinęs, jog Europos parlamentarai pasinaudos turimomis progomis sprendžiant e, žmogaus teisų pažeidimų ES klausimą. Galėčiau atsakyti keletą klausimų dabar. Kaip pana Aumen pabrėžė savo pasisakymę, galime panaudotis ir savo gimtają kalbą. E, vertimo dėka. Taigi aš toliau kalbėsiu Niderlandų kalbą ir po to vėl grįšiu prie anglų kalbos. Visų pirma, aš vertinu ponia Bermanai visą darbą, kurį čia dirbate. Jūs klausėte, kaip galima priepti visas vaikų darbo formas. Ypač kalbant apie blogiausias vaikų darbo formas. Jūs sakote, kad tai padaryti lengviau, tačiau problema yra daug platesnė. Be to jūs kalbėjote, kad prekės, kurios, prie, kurias gamina vaikai, nėra e, eksportuojamos didžioji jų dalis. Taigi yra problema. Dėl blogiausių vaikų darbo formą. TDO pabandė, išnai, bando išnaikinti blogiausias vaikų darbo formas iki 2016 metų, tačiau dauguma šių formų, kai dirba vaikai, paklo, papuola į šias kategorijas. Na, bet aš aišku sutinku, kad neturime išleisti iš akių to fakto, kad visos vaikų darbo formos pažeidžia vaikų teisės. Nes e, darbas gali trukdyti jiems e, eiti į mokyklą, apskritai e, išgyventi vaikystę. Na, o kalbant konkrečiau, manau, kad Šią problemą reikia spręsti įvairiomis priemonėmis, skaitant vystamoją pagalbą, nes tik taip galėtume išspręsti šią problemą. Aišku, galima taikyti prekybos priemonės. Pavyzdžiui, bendrovė Levi's. Junktinės valstijoms joms pagrasė, e, tai bendrovėje pagrasė dėl vaikų darbo naudojimo Indijoje. Bendrovė turėjo įkurti mokyklas ir toks pagrasinimas vienai bendroviai davė tam tikrą postumį ir privertė jos nutraukti vaikų darbo naudojimą. Vaikų darbas susijęs su eksportu. Kalbame apie 215 milijonų vaikų, kurie e, dirba būtent šias, šiame sektorėje. Tai yra labai daug vaikų. Ir tai dar turi tam tikrą multiplikatoriaus poveikį, nes produktai, kurie yra eksportuojami, iš tikrųjų apie juos turėtų būti kalbama tose kalbose. E, Šalise Jūs kalbėjote apie telefono liniją. Na, mes tam Niderlanduose pritarėme. Labai svarbu įtraukti vartotojus. Vartotojai turi žinoti, kad tam tikros prekės yra pagamintos panaudojant vaikų darbą. Jeigu vartotojai tai žino, paprastai jie neperka tokių prekių. Ir jeigu būtų taikomas tam tikras žymėjimas apie produkto kilmę, vartotojai visada galės pasirinkti produktą, kurį gaminant nenaudota, nenaudotas vaikų darbas. Niekas nenori pirkti tokių produktų. Taigi, visą tai prisidėtų prie ateities be vaikų darbo. Taip pat kalbėjote, kaip spręsti šias problemas per bendrovės. Niderlanduose Ir jūs teisingai sakėte, kalbėjote apie subsidijas. Bendrovės gauna subsidijas iš vyriausybės kaip eksporto kreditus, kai paaiškina, kad jos ir jų partneriai nenaudoja vaikų darbo. Na, mes kalbame apie tai, kokių reikia taisyklių, kokių reikia procedūrų, kad būtų pakankamai aiškiai parodyta, jog vaikų darbas nenaudojamas. Tačiau kai bendrovės e, pareiškia, kad jos naudoja vaikų darbo, jos tuo savo, savo žodžiu turi laikytis. Jeigu iš tiesų vaikų darbas iš tikrųjų būtų naudojamas, subsidija ne tik atimama, bet ir paskiriama bauda. Taigi, jeigu bendrovė teigia, kad ji mm, nenaudoja vaikų darbo ir jeigu kažkada vėliau e, yra sužinoma, kad vaikų darbas buvo naudojamas, tai tuomet tokios bendrovės turi smokėti baudą ir negalėtų gauti daugiau subsidijų. Tai yra dar vienas būdas naikinti vaikų darbą. Pone Oman kalbėjo apie vaikų darbo klausimo integravimą į išorės veiksmų tarnybos darbą. Labai svarbu, kad visi departamentai dirbtų kartu ir visi žinotų apie tai, kokia yra situacija. situacija. Tačiau pačiu aukščiausiu Europos išorės ryšių, išorės ryšių tarnybos e, lygių turi būti suvokiama, kokios yra problemos. Kalbėjote apie žmogaus teisų delegacijų darbą ir apie tai, kaip e, reikėtų visas problemas spręsti. Anksčiau aš dalyvavau kuriant e, žmogaus teisų fondą. Tai buvo susiję su projektais įvairiose šalyse, rengiant žmogaus teisų projektus įvairiose šalyse ir juos remiant. Ir būdavo sakoma, kad e, tokia idėja yra beprotiška, pavyzdžiui, duoti 25 milijonus eurų kam nors, nes ambasados niekada nesutiktų to daryti. Dalyvavau metinėje ambasadorių konferencijoje ir pasakiau, kad jūs turite dalyvauti taip pat šiuose projektuose. Ir jeigu to nebus daroma kitais metais, jums kils problema, ne man. Ir aš matau, kad ambasados įsitraukė šį darbą, jos e, teikia finansinius išteklius ir aktyviai dirba šioje srityje. Gruodžio 10 dieną kiekviena ambasada privalo organizuoti kokį nors žmogaus teisų renginį. tokie nurodymai jiems pateikiami iš, aišku, iš, iš centro. Tačiau tokiu būdu atkreipiamas dėmesys į šias problemas. Kaip galima būtų įvesti saistomas priemonės ir priversti įmonės e, jų laikytis? Visų pirma, Niderlanduose susilaukiau palaikymo taip pat ir iš darbdavių organizacijos, nes ji pareiškė štai ką, kad, kad jie nenori, jog būtų išnaudojami vaikai, kad gaminiai, kur, kuriais jie prekiauja, būtų pagaminti naudojant vaikų darbą, išnaudojant vaikus, e, kartais tikrai e, labai baisiamis aplinkybėmis. E, ir kad e, darbdaviai suinteresuoti tuo, kad galiotų, egzistuotų tokios saistančios priemonės, kad tai būtų sukurtos lygios galimybės ir sąlygos visiems ir kad kitos įmonės neturėtų konkurencinio pranašumo, jeigu naudotų vaikų darbą. Taigi, jie pasisako už privalomas priemonės ir jie bendradarbiavo su manimi, rengiant tokią sąlygų sistemą, sąlygų sąrašą priedą pridedama prie vyriausybės kontraktų. Taigi tai yra įmanoma. O jeigu kalbėsime apie prekybos įmonę, tai manau, kad tokios sutartys, tokie susitarimai yra įmanomi ir kitose valstybėse. Manau, kad kitos šalis prekiaujančios tokiais gaminiais turėtų pasiekti pavyzdžių. Mes aktyviai veikiame draugė su socialiniais partneriais ir tai yra bendrų pastangų rezultatas, kalbu apie profsąjungas, prekybos įmonės, bet be abejo tai užtrunka. Mes norime e, bendradarbiauti social, su socialiniais partneriais ir Europos mastu, nors jie nėra taip gerai organizuoti, susibūrė tokias organizacijas Europos mastu, kaip pavyzdžiui Niderlandų mastu. Ir galiausiai norėčiau kai ką pasakyti apie vystomą į bendradarbiavimą. Esu įsitikinęs, kad norint išnaikinti vaikų darbą, reikia visų pirma e, sutelkti dėmesį į švietimą. ES didžiąją dalį savo vystomosios pagalbos skiria švietimo sektoriui. ir mūsų tikslas yra užtikrinti, kad visi vaikai lankytų mokyklą. Tačiau reikia konkretesnių veiksmų, reikia juos suformuluoti konkrečiau. Mūsų tikslinė grupė turėtų būti dirbantis vaikai. Indijoje, pavyzdžiui, kūrėme mokyklas draugę su nevyriausybinėmis organizacijomis ir tos mokyklos atsiranda, pavyzdžiui, prie geležinkelio stočių, kur daug vaikų dirba, ar prie gamyklų, kuriuose yra konvejeriai, prie kurių išnaudojami vaikai. Ir susijęjome tuos projektus su Indijos vyriausybės programa skirta. E, nemokamo maisto dalinimui mokykloje. Tai yra vaikai eina į mokyklą, ten jie nemokamai gauna maisto ir tarsi apsimoka tą vaiką leisti į mokyklą. Donorai taip pat galėtų daugiau e, padaryti, dėkdami programas, kurių tikslas yra naikinti, išnaikinti vaikų darbą. Kalbu apie TDO 182 konvenciją. Toliau dar norėčiau atsakyti ponui Hauvitui dėl to, kaip komisija sprendžia šiuos klausimus. Na, paskutinė komisija, tuo metu, kuomet e, pradėjo, buvo paskirta e, ponė Kathy Ashton, aš draugė su jie dirbau rengiant pasiūlymą, kuris, kurį komisija pristatė praėjusį vasarį dėl vaikų darbo. Jos pirmtakas nebuvo taip linkęs bendradarbiauti, sprendžiant šiuos klausimus, o Kathy Ashton buvo linkusi svarsyti šiuos klausimus Ir e, mano minėtas dokumentas buvo parengtas jau vadovaujant Kathy Ashton. Ir tai yra visas dokumentų paketas. Ten kalbama ir apie priekybos srities priemonių galimybę. Ir sakyčiau, tas pasiūlymas daug palankiau sprendžia vaikų darbo problemą. Ir manau, kad nujoji komisija e, remdamasi tuo dokumentu toliau tęs darbą šioje srityje. Ačiū. So, you, minister. uh, promise... Dėkui, ministrė. Kolegų vardu pažadėjau, jūs tikriausiai girdėjote, kad mes darysime viską, e, dirbsime su jumis ir su komisija bei taryba šiais klausimais. Žinau, kad jūs turite išskubėti į kitą susitikimą, bet dar noriu aptarti dar vieną klausimą ir norėčiau išgirsti, norėčiau, kad jūs bendradarbiautumėte. Mm E, tuo klausimu. Taigi jums esant norėčiau labai trumpai aptarti štai ką. ES Meksikos žmogaus teisų dialogas. Susitikimas numatytas 12 dieną prieš ES Meksikos vadovo susitikimą, kuris įvyks e, gegužės 17 dieną Madride. Meksikoje, Oaxakoje e, balandžio 27 dieną įvyko su, nusikaltimas buvo įvykdytas žmogaus teisų srityje, buvo nužudyti du žmogaus teisų aktyvistai, juos užpuolė sukarintų grupuočių atstovai. Norėčiau kreiptis į Jūs ir paprašyti, kad tas klausimas būtų svarstomas aukščiausių politinių lygmenių, tai yra vadovų susitikime. Tai yra išties labai rimtas nebaudžiamumo atvejais, o nebaudžiamumas išlieka toje pasaulio dalyje, ten daugybė nužudimų visiškai neištyriami. Ir jeigu jūs galėtumėte kažką padaryti tuo klausimu, aš sakau, prašau to ne dėl to, kad vienas iš nužudytų asmenų buvo mano e, tėvinainis. Aš bendradarbiavau toje organizacijoje, kurioje jis dirbo. Uh, Tiesiog manau, kad tai yra atvejis, kuomet turime reikalauti, kad žmogaus teisų klausimai būtų įtraukti į prekybos politikos rytį, į kito, kitas politikos rytis. Aš žinau, kad tai nėra lengva. Ministrė, noriu padėkoti Jums už tai, kad apsilankėte mūsų posėdėje ir tikiuosi, kad mes turėsime progų dar susitikti ir aptarti šios klausimus. Ačiū, ponia Hautala. Noriu Jūs patikinti kad dialoge su Meksika mes kelsime žmogaus teisų klausimą, be abejo, ir nebaudžiamumo klausimą. E, kalbu apie sukarintų grupuočių veiklą. Ir galiu pažiūrėti, kad nužudimo Oaxakos apskrityje klausimas taip pat bus keliamas. Noriu padėkoti Jums už Jūsų e, kvietimą ir už galimybę pasikeisti nuomonėmis. Ačiū. So any, any break, like to... Be jokios pertraukos norėčiau perėti prie ketvirto klausimo. Pirmininkės pranešimai labai trumpai, kad e, neprarastume daugiau laiko. Labai trumpai mums bus pateikta informacija už uždarų durų apie paskutinės ES Rusijos žmogaus teisų konsultacijos 2 birželio 2 valandą. Ir tai, įvyks, tai bus bendras sustikimas tarp ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto nariais. Taigi mes stengiamės kuo glaudžiau dirbti su šalių delegacijomis. Turiu paminėti, kad turime apsikeisti laiškais su komisija ir taryba dėl mūsų uh, galimybės mūsų pakomitišiai gauti tam tikrus konfidencialius dokumentus ir aš tikiuosi, kad rasime konstruktyvų sprendimą. Antras pranešimas yra tai, kad parlamentas, kaip žinote, nusprendė nusiųsti neįlinę delegaciją į tarptautinę uh, baudžiamojo teismo posėdį Kambaloje, Ugandoje ir parlamento delegacija ten bus nuo 31 gegužės iki 2 birželio. Delegacijos teigiamasis posėdis įvyks šią savaitę, trečiadienį, 12 gegužės 11 val. Labai svarbu yra tai, kad rezoliucija bus tvirtinama po tarybos ir komisijos pareiškimų šią temą per gegužės mėnes, mėnesio plenarinę sesiją. Tai bus geras pagrindas mūsų delegacijai vykti į e, tą šalį ir pagerinti tarptautinio baudžiamojo teisingumo situaciją. Noriu informuoti frakcijas, kad sekretariatui reikia pavardžių šiai delegacijai be jokio dėlsimo. Ir trečia, neįlinė delegacija buvo nusipta į Junktinių tautų nuolatinį forumą dėl vietinių gyventojų e, reikalų balandžio mėnesį. Mūsų pakomečio du nariai dalyvavo šioje delegacijoje, ponas Prodi ir ponia Nilsen, ir aš tikiuosi sulaukti jų ataskaitos birželio mėnesį. Ketvirta, minėjau ES Meksikos žmogaus teisų dialogą. Na, ir šį tragišką įvykį. Aš noriu Jums taip pat pasakyti, papasakoti apie sustikimą su Meksikos ambasadoriumi. Ir diplomatiškai kalbant, aš buvau sukresta, kai ji pavadino šį incidentą nelaimingu atsitikimu. Tai nebuvo nelaimingas atsitikimas, tai buvo nusikaltimas, galbūt netgi organizuotas nusikaltimas ir labai rimtai turime jį vertinti. Penkta. Gerų žinių iš Europos komisijos vicepirmininkės ponios Ašton vizito. Ji lankėsi Kinijoje kartu su Europos komisijos pirmininku ir mes sužinojame, kad ji susitiko privačiai su žmogaus teisų gynėjais. Taigi mums malonu iš tikrųjų tai išgirsti. Tačiau atrodo, kad Expo atidarimas Šanhajuje sutapo su peticijų ir žmogaus teisų teikėjų, peticijų autorių ir žmogaus teisų gynėjų suėmimu. Ir aš žinau, kad e, komisarai vyko į Šanhajų e, į tą e, parodos atidarimą ir iš tikrųjų nesužinojo apie tuos žmogaus teisų pažeidimus. Šešta. Buvo paskelbta Alde frakcijos iniciatyva dėl uigūrų situacijos čia parlamente 29-30 balandžio kartu su UMPO organizacija, nesavaujamų žmonių organizacija. Ir vyko uigūrų kongreso, kongreso atstovais. Komiteto vardu aš pasiunčiau e, laišką, man, sakydama, kad mes manome, kad kelias į priekį turėtų būti dialogo forma tarp žmonių, ir vyriausybės, nes kitokios taikios alternatyvos represijoms ir smurtui nėra. Vicepirmininkė ponia Andrikėne ir aš nusintėme pareiškimą dėl e, mirties bausmės, pra, dėl e, taikymo Taivane ir mes pareiškėme apgailestavimą, kad buvo e, nubausti keturi asmenys mirties bausme. Šis apga, ap, apgalėtinas žingsnis įvyko po 52 mėnesių moratoriumo mirties bausmiai. Kadangi tai nėra paslaptis, noriu informuoti Jūs, kad mūsų kolega ponas Tanokas viešai gynė Taivano teisę taikyti mirties bausmę. Jis viešai pasakė, kad Taivanas yra e, subrendusi demokratija ir pakankamai diskutavo apie mirties bausmę. Yra kitų šalių, jis sakė, kitų demokratijų, kaip Junktinės valstijos ir Japonija, kurios taip pat taiko mirties bausmę. Taigi, tai pateikiau jūsų informacijai. Labai gaila, kad pono Tanoko čia nėra. Taip pat reikia pasakyti, kad ypatingoji įgaliotinė taip pat pasmerkė šiuos mirties bausmės atvejus. Taigi, žmogaus teisų situacija Filipinuose, kurį nagrinėjome, kurią nagrinėjome praėjusiame posėdėje ir sužinojome iš aktyvių, puikių pasaulio organizacijos prieš kankinimus atstovų, kad Filipino atstovas ponas Anoras Teihasi buvo a, žiauriai a, apklausiamas kalėjime Rangano provincijoje. Atrodo, kad policija privertė jį prisipažinti dėl ap, ryšiais su islamo sukilėlių grupėmis. Ir esamų tarptautinių standartų vardu paprašiau ambasadorių pateikti mūsų prašymą Filipinų atstovams, kad būtų garantuojamos tuos mens e, teisės. Ir dar vienas pranešimas apie Europos išorės veiksmų tarnybą. Kai kurie iš jūsų dalyvavote praėjusią savaitę užsienio reikalų komiteto posėdėje, kur panas Brokas ir Frehofštatas pateikė paskutinius pasiūlymus ir norėčiau trumpai pakartoti tuos pakeitimus, kuriuos jie remia. Jie norėtų, kad būtų skirtas atskiras departamentas žmogaus teisėms e, tos tarnybos struktūroje, neskaitysiu, aišku, viso teksto. Manau, kad turime suprasti, ką tai reiškia. Tai, tai labai svarbu, nes koks tas departamentas, kokios formos jis bebūtų, kad tai būtų pakankamai aukštų lygių. Ir pats laikas imtis veiksmų darbą, nes po to galime prarasti tą galimybę. Antras pakeitimas, kurie pas, jie pasiūlė, yra tai, kad būtų sistemingai visose delegacijose paskirti kontaktiniai punktai žmogaus teisėmis. Man atrodo, kad tai yra labai aišku ir pozityvu. Ir trečias pakeitimas yra ES e, demokratijos ir žmogaus teisų priemonės turėtų būti parinktos e, šioje tarnyboje ir pateikto specialiosios įgaliotinės, vyriausios įgaliotinės komisijos pirmininkui. Taip pat noriu pasakyti, kai kurios nevyriausybinės organizacijos, kurios šią temą domėsi, pasiūlė, kad mūsų pakomitetis galėtų pakviesti atitinkamus nacionalinių parlamentų komitetus aptarti žmogaus teisės naujosiuose struktūrose. Aš nusprendžiau iškelti šį klausimą jums, nes galbūt jūs padėtumėte mums nuspręsti, ar uh, tinkamas laikas tai daryti, ar jau per vėlų. Bet iš tikrųjų tokiam bendradarbiavimui turime tam tikrą formą bendradarbiavimui su nacionaliniais parlamentais. Taigi siūlau pagalvoti vicepirmininkams ir taip pat valdybos nariams, kurie čia yra. Ir prieš klausimo galbūt galėsime grįžti vėliau. Taip, ponė Lochviller. Noriu informuoti, kad yra ne šį rytą įvykdyta bausmė penkiems asmenims. Deja, atrodo, kad tokių atvejų bus daugiau iki birželio mėnesio rinkimų. Paprašiau pono Buzeko uh, E, biuro viešai pasmerkti šį įvykį. Ačiū, ponia Havutai, prašau. Um, been, uh, Aš pastaruoju metu daug keliavau ir ne viską sekiau. E, kalbu apie išorės veiksmų tarnybos kūrimą ir, na, sektorių, remtis jūsų pasiūlymais ir jūsų informacija. Noriu pasklausti, ar jūsų manimų būtų verta paremti tuos pasiūlymus susitikimas su nacionaliniais parlamentais. Man atrodo, kad mūsų sekretariatas galėtų išsiaiškinti. Kalbant apie išorės veiksmų tarnybą, mes turėtume akcentuoti, kad e, reikėtų susitikti su komitetu komitetu, kuris atsakingas už tą išorės veiksmų tarnybą. Nebūtina visiems komitetams tą klausimą svarstyti. Galbūt tai būtų geras e, temų integravimo pavyzdys, sričių integravimo pavyzdys į vieno komiteto darbą ir, pavyzdžiui, užsienio reikalų komitetas galėtų kalbėti apie, taip pat ir apie žmogaus teisų politiką ir struktūrą, bet apie tai dar reiktų pasikalbėti. Ačiū. Matau, kad salėje labai kantriai kai kurie žmonės laukia, kad mes grįžtumėme, kad mes dirbtumėme pagal tvarkaraštį, nes į, į mūsų programą paskutinė minutė buvo įtraukti kai kurie klausimai. Ir dabar mes perdame prie penktojo darbo tvarkės punkto, tai yra Europos kaiminystės politikos rytų ir pietų. Ir šis svarstymas, šio klausimo svarstymas vyksta po balandžio mėnesį komisijos pristatytos pažangos ataskaitos. Bus nagrinėsime Ukrainos ir Egipto atvejus. Tikrai galima teikti, kad Europos komis, kaiminystės politika yra viena, vienas svarbiausių ES politikos instrumentų. Ir mūsų pakomitetis labai uh, do, domisi tos, to instrumento vystimus ir plėtra nuo jo įkūrimo 2004 metais. Šiandien kalbėsime apie žmogaus teisės tų metinių ataskaitų pagrindų. Ir kadangi jų paskelbimas buvo atidėtas, tikimės, kad pasikeitimas nuomonėmis pasitarnaus diskusijai dėl žmogaus teisų uh, klausimo e, Europos kaiminystės politikoje. Taigi po per, per šią diskusiją mes kalbėsime apie mano minėtas dvi valstybės. Ir dabar norėčiau suteikti žodį kviestiems kalbėtojams, dviems iš jų. Ir būčiau dėkinga, kad jeigu laikytumėtės, jeigu nekalbėtumėte daugiau nei 8 minutės. Visų pirma, norėčiau pakviesti pona Rutgard, Rutger Visels, Europos kaiminystės politikos koordinatorių iš Relexo direktorato iš Europos komisijos, o po to kalbės ponas Greguar Terry, žmogaus teisų federacijos e, atstovas, jis kalbės apie e, Europos kaiminysės politikos pietinį ir rytinį matmenį. Prašau, ponė Viselis. Ačiū, ponė pirmininkė. Turėčiau visų pirma atsiprašyti. Iš tikrųjų, komisija rengėsi paskelbti komunikatą, metinį komunikatą dėl Europos kaiminystės politikos ir padaryti tą balandžio pabaigoje, bet dėl komisijos tarnybų vidinio darbo priežasčių vėluojame ir tai įvyks tik tai šios savaitės E, trečiadienį. Taigi tie dokumentai dar nėra viešai paskelbti, bet jie netrukus pasirodys, bus paskelbti viešai. Ir mano pasisakymą tikriausiai palaikys kolegos, kiti kolegos ir savo pasisakymę aš remsiuosi darbu, kurį nuveikėme rengdami tuos dokumentus. Kaip jau sakiau, dokumentai dar nepasirodė, bet visa reikalinga medžiaga jau surinkta. Darbą jau atliko komisijos tarnybos. Uh, Kaiminystės politika grindžiama bendru ES ir jos partnerių įsipareigojimu siekti demokratijos įstatymo viršenybės ir žmogaus teisų vertybių ir jas puoselėti. ES palaiko e, vals, kaimininių valstybių pastangas e, kurti demokratinės valstybės, tai yra ES veiksmų planų dalis ir taip pat e, tai numatyta sutartise, kurias ES yra pasirašysi su beveik visomis savo kaiminėmis. Ir šios savaitės trečiadienį e, bus Europos komisija paskelbs komunikatus kur pristatys Europos kaiminės politikos įgyvendinimo pažangą per 2009-uosius. Tame komunikate taip pat bus apžvelgta paklausta, kaip sekėsi gyvendinti tą politiką penkerių metų laikotarpį iki 2009-ųjų. Mes pažymime, kad daug pasiekta, ypač ekonomikos srityje. Tačiau taip pat akcentuosime, kad mažiau pažangos pasiekta, pavyzdžiui, demokratinės valdysenos srityje. Daugelis tos politikos narių yra pasirašusios žmogaus teisų konvencijas ir protokolus. Tačiau mm, tų dokumentų, tų dokumentų ir, sutar, ir sutarčių gyvendinimas kelia susirūpinimą. Pavyzdžiui, Egipte pasiekta pažangos ir šitoje šalyje jau numatytos baudžiamosios sankcijos už, už lytinių organų žalojimą, ypač moterų. Ukrainoje pasiekta pažangos užtikrinant žiniasklaidos laisvę. Tačiau bendrai situacijos dar negalima vertinti teigiamai nepasiekta pakankamai pažangos kovojant su kankinimais. Išlieka rimtų problemų daugelie šalyjų tokiose sityse kaip e, žodžio laisvės užtikrinimas, ypač žiniasklaidos laisvės užtikrinimas, taip pat e, laisvės burtis ir laisvės, e, laisvės renkti viešus mitingus ir laisvės burtis užtikrinime. mirties bausmė vis dar išlieka kai kuriuose valst, kaiminėse valstybėse, pavyzdžiui, tarp jų Egipte, net nesuteikiama reikalinga pagalba ir apsauga pabėgėliams daugelėje mūsų kaimininių valstybių. Daugelėje kaimininių valstybių, kalbant apie rinkimų sistemą, tai nei galiojantis įstatymai, nei rinkimų surengimas netitinka tarptautinių standartų kai kurie rinkimai surenkti, pavyzdžiui, šiais metais Ukrainoje atitiko šiuos standartus. Bendrais bruožais komisija mano, kad mes turėtumėme toliau skatinti savo partnerius siekti pažangos, e, gero valdymo ir e, pagarbos žmogaus teisėms srityse. Tai yra taip pat ir politinio stabilumo bei ekonominio augimo pagrindas turėtumėme e, atsargiai vertinti pažangą šiuose sritise ir atsižvelgti į visus aspektus ir tai laikyti pagrindų plėtojant e, santykius su kaiminėmis e, kaim, kaiminystės politikos srityje. Ir žinau, kad mes šiame darbe tikrai galime tikėtis jūsų pakomitečio pagalbos ir tikiuosi, tikimės, kad šios dienos diskusijos uh, E, mums tikrai pasitarnaus toliau nustatant politikos tikslus e, su dviem svarbiamis valstybėmis - e, Ukraina ir Egiptu. Mano kolegos dar papildys mano pasisakymą. Ačiū ponė Visals, dėkoju Jums už tiesų pasisakymą apie situaciją ir mes mielai dirbsime su Jumis toliau kartu siekiant situacijos pagerėjimo. Dabar ponas Grigor Terry. Thank you very much, Mr. Chairwoman. I will make my presentation. Ačiū, pane pirmininkė, kalbėsiu prancūziškai. Il y a euh, exactement... Jau mėno, prieš mėnesį mūsų federacija kaip tik trimečio kongreso, trimečio kongreso buvo surengę Armenijoje, Irevane. Ir ten susirinko 160 organizacijų narių, kurios atstovauja būtent žmogaus teisų sritį. Ir komisaras pagarbę mūsų forumą Jerevane. Po jo kalbos mes organizavome nedidelę diskusiją maždaug su 30 organizacijų, kaminystės organizacijų narių, kad pažiūrėtum, kaip jie, kaip jos supranta Europos kaminystės politiką, nes mūsų federacija daug prisideda prie jau ne, ne vienerius metus prie būtent Europos komisijos politikos. Ir, na, tam tikras išvadas iš tos diskusijos galima padaryti. Aš norėčiau jomis pasidalinti su deputatais. Galima pasakyti, kad dar vieną kartą buvo patvirtinta, kad Europos kaiminysės politika yra daug žadanti. Tiek jos principai, tiek ir priemonės. Ir žmogaus teisų gynėjai yra įsitikinę, kad šita Europos kaiminės politikos metodika turėtų tikrai pagerinti žmogaus teisų situaciją kaimininėse valstybėse. Tačiau e, mūsų narės organizacijos taip pat vienbalsi beveik konstatuoja, kad kalbant apie demokratiją ir žmogaus teisės, ne visi tikslai yra įgyvendinti e, Europos komisijos politikoje. Ir beje, ES politika kurią nustato vienbalsiai 27 valstybės narės, dažnai pažeidžia Europos kaiminystės politikos keliamus principus, remiamus principus. Ir tas toks konstatavimas nėra naujas ir jisai galbūt ir stulbinantis, bet tikrai nekarta yra pasitvirtinęs. Ir mūsų kaimynai, organizacijos narės, mūsų federacijos lyg ir pasitikė ES, bet to pačiu ES veiksmai kelia tam tikrų baimių, nerimo, frustracijos mūsų partnerių tarpio. Partnerių, kurie yra ES partneriai ir kurie pritarė taip pat uh, ES skelbiamoms vartybėms. Taigi iš mūsų forumo galima padaryti tokią išvadą, vienu sakiniu, kad ES kaiminystės politika būtų absoliučiai vaisinga, būtina, kad e, valstybės narės, institucijos prisimtų dvigubą iššūkį, vertikaliai kalbant. Įterpti žmogaus teisės į visų politikų e, šerdį, taikant pagrindinį Europos komisijos politikos principą, kuris yra diferenciacijos principas. Na, o horizontaliai kalbant, stiprinti žmogaus teisų integravimą į visas ES veiklos sritis, kad žmogaus teisės nebūtų nustumtos į nuošalį, kad jiems nebūtų paskirti tik tai atskir, atskiros priemonės, kurios, aišku, veiksmingos ir įdomios, bet yra, na, nėra sudėtinės kažkokios politikos dalis. Tai turėtų būti ir bendradarbiavimo, ir prekybos politikos, pavyzdžiui, sudėtinės dalės. Štai kokia išvada. Na, galiausiai Europos komisijos politika buvo sukurta vadovaujantis e, plėtros politikos pavyzdžių, taikant panašias priemonės, e, pažangos e, <clears throat> vertinimus darant ir panašiai. Tačiau skirtingai nuo plėtros politikos, kaimynystės politika nesuteikia stojimo perspektyvos, narystės perspektyvos. Ir kadangi nėra kažkokio tokio didesnio skatinimo, e, kartais kaiminystės politikos dalyvės praranda kažkokią motivaciją daryti pažangą. Europos komisijos politika galėtų būti gera lydinčioji reformų politika, tačiau dėja ji netapo reformas skatinanti politika. Puikus pavyzdys Marokas, kuomet Marokas ėmėsi iš savo vidinės dinamikos imtis įvairiausių reformų, ES tas reformas paremė sėkmingai, bet kadangi ta, kada ta vidinė dinamika išsikvietė, kada jau išsikvėpė, kada e, Marokas nebeturėjo kažkokių tai siekių toliau reformuoti savo šalį, tai ir ES nebesugebė įkvėpti tos reformų, reformų dinamikos. Ir dėja, tikslas nebuvo pasiektas. Ir dažnai taip atsitinka su kaminisės politika. <clears throat> Trumpai priminsiu. Vienas iš kaminisės politikos principų yra bendra savastis, tai yra įsipareigojimas ska, e, skatinti, stiprinti bendrasis vertybės, kurios yra būdingos žmogaus teisėms ir demokratijoms. Mūsų manimu, tai geriausiai daroma per veiksmų, veiksmų planus, kuriuose įterpiami yra, įterpiamas yra žmogaus teisų skyris. Na, o diferenciacijos principas yra taip pat svarbus žmog, e, kaiminysės politikoje. Jis padeda pagilinti e, santykius ir nustatyti bendruosius prioritetus, kurie ypač svarbus yra demokratijos ir žmogaus teisų srityje. Pateiksiu labai konkretų pavyzdį vieno dokumento, kuris prieš kelias savaitės pasirodė, kuris, mano pavyzdžiui, yra vienas iš tokių pavyzdžių atskleidžiančių tą mm, nesuderinamumą, kuris būtent šokiruoja gyvendinant kaimynysės politiką. 11-13 metų Tuniso, Tunisijos politikos dokumentas ir skaitau, ką komisija ten parašė. Vyriausybė suteikia didžiausią svarbą būtinybei garantuoti ekonominės ir socialinės teises, kaip pirminę sąlygą mm, visą europiniai e, parlamentiniai demokratijai. Sta, parlamentinis stabilumas priklauso nuo partijų ir vyriausybės stabilumo nuo žiniasklaidos, visuomenės ir asociacijų pasaulio e, tvirtumo. Tai yra tie du eufemizmai siekiant apibriežti žmogaus teisų padėtį Tunise, kur tikrai jokios pažangos nedaroma. Ir toliau sakau, dabartinėme e, santykių su Tunisu kontekste principas, pagrindinis principas yra sustiprinti politinį dialogą, ypač siekiant pagilinti santykius ir siekiant stipresnio statuso. Na ir komisija renkasi tokį kelią. Paremti šalies reformas, kurios vėliau padės padaryti pažangos demokratijos ir valdymo srityje. Komet aš skaitau tokią pastraipą, mano supratimu, kuomet skaitome demokrat, parlamentinę demokratiją pagal Europos pavyzdį, tai aš suprantu viso gero e, universa, e, visuotinės žmogaus teisės, viso gero demokratija. Bus dabar vienintelis demokratijos modelis, tik europinis demokratijos modelis. Lygiai taip pat atsisakoma diferenciacijos principo. Nes čia sakoma, mes remiame Tuniso pasirinkimą žengti modernizmo ir demokratijos bei modernizmo keliu, o demokratija ir žmogaus teisės ateis iš paskos. Taip pat yra tame dokumente viename, vienas skyrius, kuriame nurodoma, kaip tie 15-20 milijonų eurų skirti Tunisui modernizuoti teisę sistemai bus padalinti. Ir ne viename puslapyje to didelio, e, taip sakant, e, finansinio skyriaus niekur nesakoma, kaip bus daroma su žmogaus teisų stiprinamu. O jau ne vienerius metus mes reikalavome, kad Tuniso teisės aparatas būtų modernizuojamas, taikant taip pat, atsižvelgiant taip pat ir žmogaus teisų kriterijus, nes Tuniso e, teisėtvarkos aparatas yra vienas iš žmogaus teisų paž didžiausio pažeidimo generatorių. Taigi mes siūlome ir reikalaujame faktiškai, kad visos ES politikos būtų įgyvendinamos ir kūriamos, integruojant, automatiškai jas integruojant e, žmogaus teisų aspektą. Ir taip pat parlamentas turėtų glaudžiau kontroliuoti, stebėti kaiminystės politikas, atlikti pažangos ataskaitų e, stebėseną, politinę stebėseną pažangos ir trečias dalykas, kurį reikėtų atlikti gerbti diferenciacijos principą. Nes tai yra vienas iš tų kriterijų, pagal kurį, tarkime, buvo na, sudaromi bendradarbiavimo susitarimai su Izraeliu, su Tunisu ir kitomis valstybėmis. Ačiū. Labai ačiū už šias kritinės pastabas, ponai Gregorterį. Turbūt ponas Visersas ir kiti komisijos atstovai galės juos pakomentuoti. Dabar jums leidus norėčiau pereiti prie diskusijų apie šalis. Ir norėčiau pasiūlyti surenkti vieną diskusiją po kiekvienos šalies. Taigi, du trumpi pasisakymai apie Ukrainą ir apie Egiptą. Jeigu leisite, tuomet prašau pona Prenderį, kuris yra rytų partnerystės skyriaus atstovas. Taigi prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau kalbėti vokiečių kalbą, jeigu leisite. Keletas e, preliminarių pastabų jau buvo pateikta pono Viselso, būtent apie teisinę sistemą šalise partnerėse, kuri pagerėjo, tačiau įstatymų įgyvendinimas atsilieka. Tai tokia pastaba tinka ir Ukrainai. Taip, iš pradžių norėčiau pateikti bendrą komentarą apie tai, kad Ukraina pasiekė žymios pažangos per pastarosius kelis metus, tačiau kai kalbame apie įstatymų įgyvendinimą ir teisinės sistemos kūrimą, tai e, šiuose srityse dar šiek tiek atsiliekama. Keturi pagrindiniai dalykai, kuriuos norėčiau pasakyti. Pirmiausia ir svarbiausia, ką norėčiau pasakyti, tai dėl žmogaus teisų pažeidimų, dėl E, sulaikytųjų arba kalinamų asmenų. Tai yra sena problema, kuri tęsiasi jau seniai. Netinkamas elgesys su raštuotais asmenimis ir e, priverstiniai prisipažinimai. Antra, žmogaus teisų stebėjimo vidaus reikalų ministerijoje skyrius neseniai buvo uždarytas. Ir nemažai žmogaus teisų organizacijų kėlė šį klausimą labai garsiai. Mūsų nuomonė šio biuro uždarimas yra apgailestautinas dalykas. Kalbant apie kalėjimus, svarbu pasakyti, kad sulaikymo ir kalinimo sąlygos pagerėjo palyginti su uh, sulaikymu, iki teisminių sulaikymo policijos uh, skyriuose. Tačiau apylinkėse, tačiau e, netinkamas e, elgesys su įkarintaisiais e, išlieka problema. Na, vykdomi neskelbti inspektorių apsilankimai kalėjimuose. Ukraina prisijungė prie Junktinių tautų konvencijos skirtos kovai su kankinimu ir žeminančiu elgesiu. Taigi, Ukraina prisijungė prie konvencijos ir ją ratifikavo, tačiau kol kas nesukūrė nacionalinio mechanizmo tam, kad būtų galėtų organizuoti tokius e, nepraneštus šanksto vizitus iš e, atitinkamų organizacijų. Dar vienas dalykas, e, kurį norėčiau paminėti, kaip traktuojami pabėgėliai. Nėra tinkamų procedūrų, tinkamo proceso pabėgėliams apdoroti ir atsižvelgiant į tai, ką sakė e, Junktinių tautų pabėgėlių komisaras. Netinkama e, naujų pabėgėlių registravimo sistema Ukrainoje egzistuoja. Yra e, taikomi areštai, sulaikymai tokių pabėgėlių ar prieglaušio prašytojų. Dažnai pažeidžiamas pagrindinės jų teisės ir pažeidžiamas nesugražinimo principas. Ir visai gali būti, kad pabėgėliai gali būti sugražinti į tas šalis, kur gila grėsmė jų gyvybėms. Na ir dėl to, kaip elgiamasi su pabėgėliais, turėčiau pasakyti, kad yra atvejų, kai fiziškai užsipuolami pabėgėliai Na ir trečias dalykas - diskriminacija mažumų atžvilgių. Ši problema vis dar tebe egzistuoja. Kai kalbant apie teisinės priemonės, kovojant su šią diskriminaciją, tai jos nėra pakankamai išplėtotos, yra nemažai mažumų Ukrainoje. O teisinių priemonių nepakanka su to kovoti kai, jeigu kalbėsime apie mokymą mažumų kalbomis, tai yra netitikimų tarp vyriausybės ketinimų, kurios yra paskelbusi ir e, faktiško jų įgyvendinimo, tai yra mažumų kalbų naudojimo mokyklose. Toks mokymas yra ribotas, taip pat yra problemų Kryme, Kai kurie Krymo gyventojai penktame dešimtmetyje buvo deportuoti į, į Aziją ir kai kuriems buvo leista grįžti 90-metyje, tačiau jų integracija susidarė su problemomis. Taip pat ir e, problemų su teisėjai nuosavybė. E, yra neaiški teisinė situacija dėl jų teisų e, patenkinimo. Kalbant apie diskriminavimą E, Romų atžvilgių taip pat yra apraiškų, yra antisemitizmo apraiškų, yra grasinimų smurto atvejų e, skirtingos e, seksualinės orientacijos žmonių atžvilgių. Taip pat kalbant apie pastarą meto įvykius, tai galima reikia pamastyti, kai susidurime su iš žodžio ir žiniasklaidos laisvės pažeidimais. Nors Ukraina ir pasiekė nemažai pažangos po oranžinės revoliucijos. Tačiau pastaruoju metu pastebėjome ir apgalėstautinių atvejų, kai buvo užsipalami žurnalistai, jiems buvo grasinama. Taip pat yra duomenų rodančių, kad e, yra kliučių siekiant gauti informaciją iš valdžios. Opozicinės partijos, e, pavyzdžiui, negali pasinaudoti televizijos laiku, jų, jų teisės yra ribojamos. Taigi tie yra keturi svarbiausi klausimai, kurie yra svarbus mūsų dialogą su Ukraina. Dabar norėčiau pakalbėti apie tai, ką daro ES ir komisija. Ukrainos įtraukimas į kaiminystės politiką yra labai svarbus. Taip mes gauname galimybę aptarindėti šios klausimus su Ukraina, nes ji yra įsipareigojusi kaiminystės politikos kontekste tam tikrų e, siekių imtis ir kaiminystės politika mums suteikia galimybę tokius klausimus kelti ir reikalauti iš Ukrainos kad ji vykdytų savo įsipareigojimus. Norėčiau trumpai pakalbėti apie įvairias priemonės, kurios turime savo dispozicijoje. Ir jeigu norėsite detaliau, kad pakalbėčiau, tai mielai tai padarysiu. Svarbiausia yra tai, kad Ukraina, aišku, turi apsispręsti, kuria kryptimi eiti, tačiau mums labai svarbu, kad būtų siekiama pažangos demokratizacijos ir kitose srityse. Kad e, intensyvūs santykiai su mumis galėtų gilėti ir taptų intensyvesni. Taigi priemonės, kurias mes turime, tai yra pirmiausia politinis dialogas. Mūsų priemonės yra gana gerai išplėtotos. Tai yra metiniai sustikimai, ministrų sustikimai, sustikimai su aukšto lygio valstybės tarnautojais. Taip pat turime pakomitetį, kuris sprendžia teismų klausimus susijusius su pagrindinės teisėmis. Ir tame pakomitetėje aptarėme šios klausimus. Žinoma, Europos Sąjungos parama, techninė pagalba yra labai svarbi Ukrainai, tačiau norėčiau pažymėti, kad Mm, naujoje e, programavimo laikotarpiu nuo 11 iki 13 metų Ukraina gaus 570 milijonų eurų per tuos tris mečius. Nuo 20 iki 40 procentų šios sumos bus skiriama stiprinti teismų sistemą ir te, visą teisinę sistemą apskritai. Taip pat norėčiau pridėti, kad be tų priemonių, kurią mes turime, komisijoje ES valstybės narės taip pat gali suvaidinti svarbų vaidmenį. Jos turi daug iniciatyvų e, siekiant paskatinti e, teisės viršnybės ir demokratizacijos procesus. Ačiū. Atrodo, kad e, reikia pagalvoti, kaip e, parlamentas, pakomitetis galėtų prisidėti prie to, kad tos priemonės, kurias jūs išvardėjote, būtų naudojamos. Dabar suteiksime žodį ir išgirsime dar vieną situacijos Ukrainoje pristatymą. Norėčiau labai šiltai pasveikinti čia pona Romano Romanovą iš įstatymo viršienybės programos. Jis yra tos programos vadovas tarptautinėje atgimimo, tarptautinėme atgimimo fonde Kijeve. Galbūt galėtumėte visų pirma pristatyti savo fondą. Prašau. Uh, thank you, dear chairman. Uh. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, visų pirma noriu padėkoti už tai, kad įtraukėte Ukrainą į e, svarstymus skirtus Europos kaiminystės politikai. Netaip jau dažnai e, tai vyksta, nes Ukraina, na, Ukraina nėra pats blogiausias atvejis regione. Ir mūsų organizacija, kurią aš atstovauju, yra aktyvi žmogaus teisų skleidėja. Ir jeigu Ukrainoje paklaustumėte, kuri organizacija aktyviausiai gina žmogaus teisės, atsakymas, kurį išgirsite, bus Europos tarybė, bet tikrai ne Europos Sąjunga. Ir aš, kaip jau minėta, atstovauju tarptautinę atgimimo, tarptautinę atgimimo fondą ir jau aštuntus metus dirbu įstatymo viršenybės programoje. Norėčiau pristatyti mm, naujausius šalies įvykius ir pakalbėti apie dabar taikomų mechanizmų veiksmingumą, kurių tikslas paskatinti Ukrainos e, pokyčius Ukrainoje žmogaus teisų srityje. Aš pritariu minčiai, kad padėtis mano šalyje nėra tokia bloga kaip kitose regiono šalise. Pas mus egzistuoja pluralistinė demokratija. Ukrainai dar kartą pavyko, pavyko surenkti demokratiškus ir laisvus rinkimus, tai labai svarbu. Ukrainoje veikia daugybė pilietinių organizacijų, kurios vaidina svarbu vaidmenį šalies gyvenime. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Europos kaiminystės politika buvo ne, nebuvo ta priemonė, kurios tikėjasi Ukrainos valdžia. Ir veiksmų planas pagal tą politiką parengtas niekada nebuvo toks, tokiu pagrindiniu pažangos varikliu pilietinės visuomenės organizacijos gavo nemažai paramo, paramos iš ES, tačiau šios paramos nereikėtų tapatinti su parama teikiama Ukrainos vyriausybei. Manau, kad ateitie šį klausimą reikėtų persvarstyti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad paramos teikimas vyriausybei, kad, re, kad ji reformuotųsi, galbūt nėra pats geriausias sprendimas mm, tokioje šalyje kaip Ukraina. Reikia kitokių postumių. Taip pat norėčiau pažymėti, tai kad labai svarbu, jog ES pradėjo glaudžiau bendradarbiauti su kitomis regiono ir tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, Europos taryba. Tai yra svarbu, nes Europos taryba yra sukaupusi daugybę patirties ir parengusi mechanizmus, kurių dėka gali daryti įtaką konkrečiai šaliai. Taip pat Europos tarybos vykdomi projektai, na, juos vertindamas negalėčiau pasakyti, kad jie visada pasiekia pageidaujamų rezultatų. Tie projektai suteikia šalims galimybę pasinaudoti tarptautinių ekspertų pagalbą tačiau e, mano šalyje veikiančioms aktyvistų grupėms tokios pagalbos nepakanka. Ir čia reiktų nepamiršti nacionalinių interesų matmens. Vyriausybė nebūtinai tai užtikrina. Mhm. Toliau norėčiau pasakyti keletą dalykų po paskutinių rinkimų įvykusių šalyje. Padėtis žmogaus teisų srityje tikrai kelia nerimą. Visų pirma, noriu pasakyti, kad pilietinės visuomenės organizacijos yra tikrai sunerime dėl, poli, dėl politikos pasikeitimų, vidau, kuriuos patvirtino vidaus reikalų ministerija ir naujai paskirtas ministras nepasiūlė jokių alternatyvų. Taip pat norėčiau pažymėti, kad per pastarosius penkis metus keletas gynybos reikalų ministrų ir vidaus reikalų ministrai buvo civiliai, o dabar iš juos postus paskirti žmonės yra iš kariškių kalbu apie policijos vadovą. Ne, manau, kad tai yra tikrai neigiamas dalykas. Taip pat gauname neigiamų signalų apie tai, kad šalyje vykdoma lytis diskriminuojanti politika. Pavyzdžiui, naujoje vyriausybėje nėra nei vienos moters. Ir premjeras ponas Azarovas oficialiai pranešė, kad na, ne moterų darbas e, užsiimti tokiomis užduotimis, vykdyti reformas šalyje. Dar vienas neraminantis dalykas yra tai, kad šalyje pastaruoju metu kad pastaraisiais metais buvo labai daug daroma užtikrinant žodžio laisvę. O pastaruoju metu dviejų svarbių, dviejų pagrindinių kanalų, televizijos kanalų žurnalistai ėmėsi protestuoti dėl laisvės suvaržymų. Tai yra skundžiamasi dėl to, kad privatus asmenys kontroliuojantis žiniasklaidos tuos kanalus. Savininkai e, gyvena kažkur kitur, ES valstybėse ar kažkur kitur užsienyje. Nežiūrint į tai, atrodo, kad jiems vis dėlto pigesnės dujos yra svarbiau už žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Taigi manau, kad dabar tikrai tinkamas momentas rimčiau svarstyti padėti Ukrainoje ES Ukrainos dialoge. Naujai paskirta vyriausybė, man atrodo, yra gana veiksminga, turėtų užtikrinti tinkamą valdymą, nes ankstesnė vyriausybė ir ankstesnis šalies prezidentas nesugebėjo susidoroti būtent su šiomis užduotimis. ES veiksmų mm, planas pagal Europos kaiminystės politiką. E, Apie, pavyzdžiui, apėmė labai svarbių um, tikslų teismų reformos, teisinės pagalbos, ekonomikos vystimos įsirdyse. Tačiau tie tikslai nepasiekti, tos užduotis dar neįgyvendintos. Todėl reikia, kad uh, E, būtų vykdomos reformos, kad, juo, kad jas vykdytų vyriausybė, prezidentas ir parlamentas ir kad nebūtų pradėta iš naujo ru, ruošti naujų koncepcijų, naujų planų, kad jas turėtų patvirtinti tarptautiniai ekspertai ir paskui vėl iš naujo jas simtis įgyvendinti. Taip pat manau, kad labai svarbu, jog skirtingos ES struktūros imtųsi sutelktų pastangų ir dialogė su Ukraina žmogaus teisės turėtų būti svarstomos aukščiausių lygmenių. Ukraina siekia bendradarbiavimo su ES ekonomikos srityje. Manau, kad ES informuos Ukrainą, Ukrainą, kad žmogaus teisų užtikrinimas jai yra svarbus tikslas siekiant ekonominio bendradarbiavimo. Taigi, manau, kad dabar yra tinkamas momentas įtraukti žmogaus teisų aspektą į dialogą visose srityse tarp Ukrainos ir ES. Ačiū už konkrečius pasiūlymus. Norėčiau pateikti vieną pasagą ir suprantu, kad mes dabar padiskutuosime toliau dar apie Egiptą, tačiau man atrodo šiek tiek nemalonu, kad parlamentas laikosi labai griežtos pozicijos Baltarusijos atveju, tačiau nėra toks griežtas kitų rytų kaiminystės politikos šalių partnerių atžvilgių. Manau, kad mums reikia tam tikro mato, nežinau kaip šį klausimą spręsti, tačiau man atrodo, kad reikia dar kartą pasvarstyti kitų penkių rytų kaiminystės politikos šalių e, situaciją. Dabar perėmame prie kitų, kitos šalies vertinimo, būtent žmogaus teisės Egipte. Turėjome daug kontaktų su egiptiečiais, netgi ministrų lygių pastaraisiais mėnesiais nes parlamentas patvirtino vieną rezoliuciją, kuri susilaukė tam tikros reakcijos Egipte, Egipto vyriausybėje. Žinoma, Egiptas yra artima kaiminė ir mes norime būti gerai informuoti apie situaciją. Taigi noriu pakviesti pasisakyti du asmenys abiems skirsime maždaug po 8 minutės. Po, pirmiausia, ponas Tomas Dupla dėl Moral, kuris yra F direktorato direktorius, tai yra vidurio rytų ir pietų viduržėmio jūros šalių e, direktoratas iš Relex e, direktorato, o po to išklausysime pono Moatas El Fidžieri, kuris yra Kairo žmogaus teisų instituto direktorius. Ir EMHRN vykdomojo komiteto narys. Taip, Europos ir Viduržėmė jūros žmogaus teisų tinklas. Supratau. Taigi, prašom, poną Duplą dėl moral. Thank you, Madam Chair. Um... Ačiū, ponė pirmininkė. Europos kaiminystės veiksmų planas Egipte gyvenimas nuo 7 metų. Ir ten yra skyrius skirtas bendriems įsipareigojimams dėl žmogaus teisų skatinimo ir apsaugos, taip pat demokratijos ir įstatymų viršinybės stiprinimo. Europos Sąjunga e, rengia reguliarų dialogą su Egiptu dėl žmogaus teisų ir demokratizacijos ir seka reformų pažanga. Pastaruoju metu apsikeitimas nuomonėmis įvyko e, šiais klausimais 2010 m. kovo mėnesį. Per susitikimą atvirai diskutavome su Egiptu apie įvairius klausimus ir buvo malonu, kad galėjome taip atvirai padiskutuoti. Susilaukėme konstruktyvaus požiūrio iš Egipto pusės. Egiptas pastaruoju metu dalyvavo ES jungtinių tautų e, žmogaus teisų peržiūroje ir mes sveikiname tai faktą, kad pasirengimo procesas apėmė nemenka pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimą ir tuo atveju 119 rekomendacijų iš 165 buvo galiausiai patvirtintos. Pra, kitą mėnesį Egiptas atsakys e, Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje apie 25 e, rekomendacijų priimtinumą. Ir galutinis peržiūros rezultatas yra labai svarbus. Mes norime pritarti visų rekomendacijų gyvendinimui, kurias Egiptas priemė. Ir aptarsime šį klausimą su Egiptu per kitą pakomitečio susitikimą. Šį peržiūrą jau buvo ir bus darbo tarkės klausimas. Mes sveikiname Egipto pažangą gerinant žmogaus, e, vaikų ir moterų teisų užtikrinimą. Yra tam tikros pažangos e, žodžio laisvės rytyje, didėjantis e, nepriklausomų žiniasklaidos priemonių skaičių ir sakyta leis vesti atvirą diskusiją, kas yra iš ankstinė sąlyga demokratiniai reformai. Tačiau e, išliekančios e, asociacijos, susirinkimų, laisvės apribojimai e, prieš ateinančius rinkimus kelia nerimą. Taip pat vis daugiau pilietinius visuomenės organizacijų ir pozicinių partijų sustikimų ir mitingų didėja. Todėl apribojimai turėtų būti minimalus. Yra dar ir nerimo dėl kritinės situacijos paskelbimo Egipte ir jos pratesimo ir ES ragina Egiptą patvirtinti antiterorizmo įstatymą pagal tarptautinius standartus. Tuo tarpu mes labai norėtume sužinėti, kokios yra garantijos kad, e, kaip premjeras sakė, kokios bus e, taikomos priemonės, kad, e, kad padėtis būtų apribuota terorizmo klausimais. Pagal UPR kontekstą Egiptas įsipareigojo peržiūrėti savo įstatymus dėl kankinimų pagal jungtinių tautų standartus ir siekti užtikrinti, kad e, būtų ištirti visi kaltinimai dėl kankinimų. Mes e, pastebime, kad e, pilietinė visuomenė aktyviai dalyvauja visose procesuose Egipte. Jų dalyvavimas UPR procese pademonstravo ėjimą siekiant didesnio atvirumo ir žodžio laisvės. Ir tikimės, kad pakeitimai nevyriausybinių organizacijų teisėje nesumažins šio progreso. Daugiau reikia dar padaryti pagal turimas ataskaitas. Vyriausybė pademonstravo pažangą dėl uh, asmenų priklausančių religinėms mažumoms, tačiau lieka ir problemų. Pavyzdžiui, teisinis pagrindas dėl maldos vietų turi panaikinti diskriminavimą. Reikia sukurti vieningą įstatymą šioje srityje ir prieš artėjančius rinkimus ES pasiūlė bendravimą rinkimų paramos rytyje. Įvairios problemos, tai yra teismų priežiūros panaikinimas kelia nerima, turint galvoje tarptautinius standartus ir atsakydami į tiesioginius klausimus, egiptiečiai aiškiai pasakė, kad jie nenorės, nesiekė kviesti ES ar kitų stebėtojų į artėjančius rinkimus. ES remia Egiptą vykdant demokratinės reformas e, per savo finansinę paramą. Apskrit, iš viso 45 milijonai, milijonai eurų buvo suteikta Egiptui per pastarius ketverius metus gero valdymo ir žmogaus teisų srityse. Ir nuo 11 iki 14 metų dar 50 milijonų eurų skirta demokratijai, žmogaus, žmogaus teisėms ir įstatymų viršinybei visuomeninės organizacijos gauna paramą žmogaus teisų srityje per e, Europos Sąjungos delegaciją kairę. Ir įsipareigojimai demokratinėms reformoms ir žmogaus teisų pagarbai yra karinysės politikos veiksmų plano dalis. Ir visiškas jo įgyvendinimas turi būti aptartas visose ES ir Egipto santykių e, kontekste. Ir Partnerystės skatinimas yra testinis procesas. ES skatina Egiptą laikyti savo įsipareigojimų, taikyti demokratinės reformas, kad būtų pasiekta toliau paž daugiau pažangos e, demokratijos ir žmogaus teisų srityse. Visa tai būtų įmanoma tik tai tada, e, nes tokios pažangos siekia visa visuomenė. Todėl mūs, mes turime skatinti šią pažangą, dirbti kartu su vyriausybė ir panaudoti savo visas priemonės, kurios leistų pasiekti tolesnių demokratinių reformų tikslą ir, aišku, skatinti žmogaus teisų pagarbą. Aš ačiū ponui Dupla de Moral. Dabar ponas Elfidžieri. Prašau pataisyti, jeigu neteisingai ištariau jūsų pavardę. Ačiū už įkvietimą. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už, už tą vaidmenį, kurį Europos parlamentas vaidina saugant, remiant mūsų darbą. Ir aš ypač dėkoju už rezoliuciją, kuri buvo patvirtinta 8 metais. Ji buvo labai svarbi ir buvo gerai priimta žmogaus teisų bendruomenėje Egipte. Mes e, dabar išgyvename labai prieštaringą laikotarpį Ir tikrai sumažėjo dabar dirbančios vyriausybės legitimumas. Pirmininkė, gal galite šiek tiek lėčiau kalbėti? Ir tuo tarpu vyriausybė ir toliau užgneužia bet kokias laisvesnio politinio dalyvavimo galimybės iš Europos kaiminties politikos mes labai daug ko tikėjomės 2005-aisiais. Deja, rezultatai, pasiekti rezultatai yra labai kuklus, tą galima paaiškinti įvairiais dalykais. Visų pirma, politikos partnerė Egipto vyriausybė ne, nesutelkė politinės valios ir ne, laisvanoriškai neįsipareigojo prisimti. E, tikslų, kurie numatyti bendrame veiksmų plane. Kita vertus, kaiminysės politikoje trūksta e, priemonių ir e, iniciatyvų. Manau, kad politiniai formai, kuriuose susitinka Egipto ir Europos politikai, neužtikrina visų politikos e, svarstymo ir kūrimo galimybių. E, Taip pat e, svarbus yra štai tokie dalykai, trūksta informacijos ir, ir neužtikrinamas skaidrumas. Kalbu apie projektus įgyvendinamus pagal Europos kaiminystės politiką. Galiausiai e, Europos e, kaiminties politika neužtikrina tam tikros politikos tikslų viduržėmio jūros regione. Egipto veiksmų planas pagal tą politiką patvirtintas 2007-aisiais. Nuo to laiko vyriausybė ne, neįgyvendina savo tikslų, ypač žmogaus teisų srityje. Ir šioms išvadoms pritarė uh, pritariama ir komisijos 2007 paskelbtame komunikate. Ten akcentuojama, kad nepasiekta jokia pažanga žmogaus teisų politikoje. Ir man atrodo, kad dar, dabartinės ekonominės ir politinės Egipto raidos rodikliai yra tai, kad milijonai egiptiečių ne, neturi galimybės į orumą užtikrinantį gyvenimą. Ir atrodo, kad Europos Sąjungas vykdydama politiką šioje srityje susiduria su partneriu, kuris neprisima tam tikrų įsipareigojimų socialinėje srityje. O kita vertus, Egipto vyriausybė sėkmingai išsidera paramą iš ES. Dabartinė šalies vyriausybė nori plėtoti dvišalius santykius su ES. Tačiau ar ta, ar bus pasinaudota galimybė užtikrinti geresnį gyvenimą milijonams egiptiečių, neaišku. Ir čia norėtume pasidžiaugti tuo, kad paskutinė asociacijos taryba paskelbė pareiškimą, kad pažanga žmogaus teisų ir pagrindinių laisvės ir tie bus e, kertinė, es, esminė, teikiant e, ekonominę ir finansinę pagalbą Egipto ateityje. E, Mes manome, kad reikėtų išmintingai pasinaudoti šiuo svertu, užtikrinant žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių sklaidą Egipte. Šios srities negalima atskirti nuo kitų politikos ryčių. Iš esmės, e, žmogaus teisės yra svarstomos, žmogaus teisų pažeidimai dažnai svarstomi tik tai išimties tvarka. Ir, na, tam, tikra, tam tikrais atvejais dešimtmečiais neišsprendžiamos kurios problemos. Ir šalyje vis dar e, galioja nepaprastoji padėtis ir tai aktualu kalbant apie teisę į, į bešališką teismą. E, šalyje veikia kriminaliniai tribunolai ir dažnai e, prieš politinius aktyvistus įmamasi įvairiausių priemonių. Šalies vyriausybė e, nesugeba, e, ne, ne, nesugeba pakeisti padėties, kad būtų galima atšaukti nepaprastąją padėtį Egipte. E, šalis kovoja su terorizmu ir dėja kai kuriais atvejais tiesiog tuo tuo pagrindu bandoma susidoroti ir su politiniais oponentais. Ir pavyzdžiui, pagal tą kovos su terorizmu įstatymą paskelbtos priemonės, kurios nebūtinai atitinka konstituciją. Ir rengiamasi priimti kitą, kitos kartos kovos su terorizmu įstatymą. Dėja, ten labai plačiai apibrėžiamas brėžiami teroristiniai nusikaltimai, kai kuriais atvejais galima žmonės bausti ir už veiklą žmogaus teisų srityje. Ir vyriausybė pasinaudodama tame įstatymė numatytomis priemonėmis kartais e, susidaroja su žmogaus teisų aktyvistais. Ir jie sako, kad dabartinė nepaprastoji padėtis pateisina naujo kovos su terorizmu įstatymo prieimimą. Egiptiečiai nėra ginami nuo kankinimų. Kankinimai išlieka kasdienių dalykų policijos areštinėse, sulaikymo centruose taip pat ir uh, per įkalinimo laikotarpį. Uh, policininkai be pagrindo ir be, be pagrindo piktnaudžiauja savo įgaliojimais. Pavyzdžiui, žmonės peržengė sieną ir patekė į Egiptą, buvo, taip, buvo įkalinti. Nors siekta pagerinti moterų teisų padėti Egipte dėje, ta padėtis yra netenkinanti. Taip pat reiktų pasakyti, kad moteris sus, susiduria su smurto grėsme ir, ir šeimos ir viešame gyvenime. Egipto valdančioji partija jau keletą dešimtmečių yra monopolizavusi valdžią šalyje be jokios e, prievalės kam nors atsiskaityti. Moteriams sunku būti išrinktoms, tos, kurios siekia E, aktyvesnio dalyvavimo šiame gyvenime susiduria su įvairiausiais pavojais. Norėčiau pasakyti keletą žodžių apie prezidento rinkimus. Nu, dabar galiojanti sistema uh, užkerta galimybę bet, bet kokiems politiniams oponentams e, dalyvauti rinkimuose ir būti išrinktiems. Deja, bet kokiu atveju jiems iškyla susidorojimo grėsmi. Taigi paskutinio rimto kandidato e, likimas yra nepavydėtinas ir jo rėmėjai buvo nuožmiai persekiojami nėra galimybių steigti piliečių ar politinės organizacijas. Iš esmės vykdoma autoritarinė strategija nukreipta prieš šalies visuomenę. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad dabartinis įstatymas dėl, or, dėl būrimosi į organizacijas bus keičiamas ir bus įvesti griežtesni apribojimai, pavyzdžiui, netgi steigti labdaringas organizacijas jas kontroliuos saugumo tarnybos. Nors, pavyzdžiui, egzistuoja nevyriausybinio organizacijų federacija, kurio, kuri gauna didžiulę paramą iš tarptautinių organizacijų, dėja ta federacija kontroliuoja vyriausybė. Ir, pavyzdžiui, viename iš dienraščių pasirodė uh, pareiškimai, kad žmogaus teisų organizacijos kelia didžiulę grėsmę šalies saugumui ir kad reiktų apriboti jų veiklą. Tai reiškia, kad dėl, dėl pakeitimų tam, mano minėtam įstatymui, e, bus įvesti labai griežti apribojimai. Iš tikrųjų, kartais rengiamos konsultacijos e, su atstovais iš kitų šalių. Deja, tose konsultacijose vyriausybės atstovai užima tokią gyn, gynimosi poziciją ir, ir jos nieko ne, nepasiekė. Pastaraisiais metais taip pat labai e, suaktyvėjo, e, aktyviai e, ribojamos žiniasklaidos laisvės ir teisės. E, už, Taip pat buvo grasinta e, asmenims ir grupėms, e, kurios rašo internetinius dienoraščius. Galiausiai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į rekomendacijas, kurias norime pristatyti artimiausių laikotarpių. Mes raginame Europos parlamentą pasinaudoti savo biudžetinėmis galiomis tam, kad Europos kaiminystės politika būtų labiau sutelkta į žmogaus teisės, į žmogaus teisų matmenį. Ka, ir norime, kad paskatintumėte Egipto vyriausybę e, dvišaliuose santykiuose e, ypač didelį dėmesį kreipti žmogaus teisėms. Atsižvelgiant į tai, kad šalyje e, netrukus bus rengiami prezidento rinkimai, Egiptas turėtų būti Egiptas turėtų būti verčiamas e, paisyti tam tikrų reikalavimų. Ačiū. Yeah, very, um, detailed... Ačiū už labai detalų konkretų pasisakymą. Ir jeigu kam nors įdomu, kokia yra Egipto pozicija, tai mes turime jos dokumentus. Dabar norėčiau pakviesti kolegas pasisakyti ir po to paprašysime prelegentus taip pat atsakyti į keliamus klausimus, taip pat ir tuos, kurie yra atsakingi už e, rytų kaiminystės politikos e, ir pietų kaiminystės politikos e, dokumentų kurėjo. Taigi, po, vicepirmininkai, ponas Gžyb, ponė Andrikinė. Taigi, ponė Gžyb, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes. Labai įdomiai <clears throat> kalbėjo svečiai ir kalbama apie kaiminysės politiką, bet labai tikrai svarbių ES šalių kontekste. Kalbėt apie Ukrainą. Ukraina tikrai yra ties Europos e, na, durimis, ties lenkščių. O Egiptas yra Europos tiesioginis kaimynas apskritai kalbant. Taigi, to tikrai nereikia pamiršti. Taigi, išklausėme mūsų svečių. Ir faktiškai jie faktiškai tą patį teigia. Parlamentas turi truputėlį paspausti turimus savo dispozicijos vertus, kad padėtų e, sustiprinti žmogaus teisų situaciją šiuose šalise. Buvo kalbėta apie žmogaus teisų padėtį ir panas Amanas sakė, kad Ukrainos visuomeniai reikia kalbėti aiškę kalbą. Ir dėl to galbūt ukrainiečiai geriau įsivaizdavo ir suprato tai, kas daroma Europos taryboje. Na, o Europos parlamentas yra mažiau ten žinomas ir jo vaidmuo mažiau vertinamas. Lygiai tą patį galiu pasakyti ir apie visas kitas ES institucijas. Aš manau, kad mes nesam gerai žinomi Ukrainos visuomenėje ir tai labai svarbus faktorius. Na, svarbi išvada, kurią aš darau iš jūsų kalbėjimo. Jūs nupiešėt mums Ukrainos realybę ir kalbėjote apie įvairias spragas žmogaus teisų srityje jūsų šalyje. Suprantame, kad žmogaus teisės mažai ap, netgi aptariamos ir kaiminysės politikos kontekste, bet jos ir apskritai yra silpnai ginamos. Grįšiu prie svarbaus įvykio ši, šiais metais. Buvo Ukraina įvyko prezidentiniai rinkimai, du turai, tai matėme, kad jie galėjo būti demokratiški, jie buvo demokratiški ir, ir jie atnešė daug pokyčių. Ir aš įsivaizduoju, kad mm, politika nebebus galbūt taip pat įgyvendinama, kaip buvo iki šiol, nes tikrai beprecedentis pokytis įvyko ir Ukrainos parlamente. Ir manyčiau, kad, na, tiesiog reikės pažiūrėti, kokias pasiekmes tai turės Ukrainos ir ES santykiams. Beje, vasario 22 dieną parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl padėties Ukrainoje. Ir šita rezoliucija, joje minima būtent demokratinių nuostatų, žmogaus teisų, principų e, įgyvenimas ir pagarba jiems ir mm, nusakoma parlamento nuomonė dėl to. Taip pat kalba, buvo kalbama apie Ukrainos prezidento rinkimų stebėjimo misiją. Ten kalbama apie visą rinkimų procesą. Ir grįžtama taip pat prie žiniasklaidos vaidmens, pavyzdžiui, pristatant kandidatus į prezidentus. Aš pats buvau stebėtojas tose rinkimuose ir galėčiau pakalbėti apie rinkimų procedūrą ir apie skaidrumą. <clears throat> tų įvairiausių procedūrų. E, mes kaip stebėtojai tikrai turėjome galimybę e, iš arti stebėti rinkimus, matyti, kas vyksta. Ir įvairiausių daug kontrolės procedūrų yra e, atliekama siekiant nustatyti, ar rinkimai vyksta demokratiškai ir skaidriai. Ir tikrai tai yra naudingas dalykas. Ir mus tai tikrai na, nustebino gerą prasme. Ir dabar sugrįšiu prie žiniasklaidos skaitmens. Na, manau, kad žiniasklaida e, pakankamai skaidrina šventę rinkimus, ne, nepaisant tam tikrų, net tarkim, politinių preferencijų vieno ar kito spaudos organo. Reikia taip pat pabrėžti vaidmenį, kurį at, kuris teko įmonėms Ukrainoje rinkimų metu. Reikia pažvelgti, kuris teks. Ir ar tos įmonės galės toliau vaidinti vieną ar kitą vaidmenį, tarkime, Ukrainos dėrybose siekiant e, įsijungti, įsilieti į vairias tarptautinės organizacijas. Dar sugrįšiu prie kai kurių pasisakymų viešai pareikštų tam tikrų Ukrainos valdžios atstovų. Tarkime, buvo pasakyta, kad reikia galbūt peržiūrėti visos administracijos vaidmenį. E, pilietinė visuomenė yra pareiškusi, kad ji tikisi pokyčių iš vietos ir regioninių valdžios institucijų. Buvo taip pat pasakyta, kad galbūt bus planuojamas tam tikras decentralizavimas valdžios institucijų, valdžios jėgų, bet čia viskas priklauso nuo, daugiau kalbama apie lėšas, apie finansus, kad bus daugiau skirta lėšų vietos regioniniams institucijams, nes Ukraina yra didelė šalis, regionai labai skirtingi ir žmogaus teisų gynimo dalykas turbūt turėtų, sus, būt, galėtų būti sustiprintas visų pirma atliekant pokyčius regioninėje valdžioje. Tai tikrai didelė šalis, daug įvairių mažumų ten gyvena ir tikrai regionai labai skiriasi vienas nuo kito. Taigi, sugrįšiu prie to, ką pasakė ponas Romanovas, kuomet kalbėjo apie nevyriausybinės organizacijas, kurios na, plėtojasi Ukrainoje ir kurios mėgina vis daugiau svorio įgyti toje šalyje. Bent jau per rinkimų kampaniją tikrai galėjome konstatuoti, kad nevyriausybinių organizacijų, aktyviai veikiančių nevyriausybinių organizacijų yra šalyje ir tai geras ženklas, galbūt tai padės paskatinti reformų procesą, jį įtvirtinti tą reformų procesą. Aišku, tam reikia atitinkamų finansų, tam tikro įsipareigojimų, bet aš manau, kad mūsų vaidmuo taip pat yra labai svarbus. Mes turime paremti visą tą procesą, kuris tikrai duoda daug vilties. Ačiū vicepirmininkė, dabar vicepirmininkė Andrikienė. Ačiū. Pirmiausia, noriu pakalbė, padėkoti pakviestiems e, svečiams. E, visi pasisakymai buvo labai įdomus. Tačiau mano klausimas bus susijęs su viena šalimi tai yra Ukraina. Pirmasis klausimas būtų ponui Romanovui. Tarp savo dokumentų turime žmogaus teisų, Human Rights Watch ataskaitą 10 e, metų vasario mėnesio. Ten formuluotės yra labai griežtos. Cituoju, nepaisant kai kurių pagerėjimų, Ukrainos bendra žmogaus teisų padėtis yra prasta kankinimai ir blogas elgesys su sulaikytaisiais tęsiasi, priešiškumas prieglupščio prašytojams ir didėjanti živ epidemija yra tos problemos, kurių vyriausybė veiksmingai nesprendžia. Po to skaičiai Ukrainos nacionalinis AIDS centras praneša, kad užregistruota naujai 13 tūkstančių živ investuotojų pirmaisiais 9 metų mėnesiais. Taigi mano klausimas yra, ar sutenka, sutinkate su tokiu žmogaus teisų situacijos vertinimu? Ir ponui Brenderiui, jūs minėjote nacionalinės mažumas, taip pat ir prieiga prie švietimo paslaugų gimtaja kalba mažumoms. Taigi mano klausimas yra, ar kalbėjote apie Krymo totorius, ar kalbėjote ir apie kitas na, mažumas. Taip pat norėčiau išgirsti jūsų komentarą apie Krymo totorių situaciją Ukrainoje. Na ir dar vienas klausimas jums abiems. Ar kam būtų įdomiau atsakyti į šį klausimą? Tai yra apie žiniasklaidos laisvę. Yra žymus, gerai žinomas pavyzdys Georgijaus Gongadzės atvejais kuris buvo nužudytas praėjusiais metais Liepos mėnesį. Artėjant Ukrainoje rinkimams, vidaus reikalų ministras buvo oficialiai įtariamas užsakęs Gongadzės nužudimą e, ir dabar yra dešimtųjų metų gegužės, gegužės mėno. Ar yra kokiu nors rezultatų, pasiekmių ar rinkimai jau pasibaigė, naujas e, prezidentas išrinktas ir nuo gazės byla taip ir išliks neišaiškinta, o kaltieji nebus nubausti. Ačiū, ponia Andrikinė, toliau ponas Galitės. labai Atsiprašau, turėsiu išeiti pusę šešių, jeigu negalėsiu išgirsti visų atsakymų, tačiau mano atstovas, mano atstovas pasižymės atsakymus. Dėl Ukrainos. Ar kas nors iš svečių galėtų pakomentuoti Ukrainos vyriausybės sprendimą įgyvendinti Europos tarybos rekomendacijas dėl kovos su diskriminacija lytinės orientacijos pagrindu? Ar galime tikėtis, kad ši rekomendacija bus įgyvendinta, kokių žingsnių imtasi nuo kovo mėnesio? Ir antra, atidžiai klausiausi, tačiau neišgirdau, ar konstitucinės reformos pasiūlymai pasistumė prieki. Tai yra vienas iš svarbiausių žmogaus teisų bendruomenės reikalavimų ir būtų įdomu išgirsti atsakymą dėl Egipto. Kaip jūs žinote, pirmininkė, neseniai jūsų kvietimu buvome susitikę su Euromedo žmogaus teisų tinklu. Noriu padėkoti jiems už atvykimą ir noriu pagirti jų darbą. Taip pat e, kolegų iš Europos komisijos dėka aš neseniai lankiausi kairę ir turėjau progų susitikti su žmogaus teisų grupėmis Taigi noriu padėkoti komisijai už tokios galimybės sukūrimą. Turiu tris klausimus apie Egiptą. Pirmiausia, ar teisingai išgirdau, kad mes mokame 45 e, milijonus eurų e, paramos, ar galime tikėtis būti pakviesti rinkimų stebėtojais? E, Taigi mano klausimas kolegams iš komisijos. Ar situacija nekviesti mūsų rinkimų stebėtojais yra neatšaukiama? Būtų, tai būtų labai keistas faktų derinys. Aš bent jau bandau atsargiai tai pasakyti. Ir mano dar klausimas abiem kalbėtojams, kai buvau kairė ir susitikau su žmogaus teisų grupėmis, buvo akivaizdu, kad pagal dabartinę padėtį iš tikrųjų ne, nevyksta rimtesnis reformų procesas. Atrodo, kad tai buvo pakartota Euromed žmogaus teisų tinklo atstovo šiandien. Taigi klausimas komisijai. Kokios perspektyvos esminiam e, reformų procesui, kad jis prasidės Egipte. Ir vėlgi komisijos klausimas, kaip ir Euromed žmogaus teisų projektas minėjo, aš žinau apie nužudimus, e, kurio, su kuriais sudurė migrantai Egipto pasienyje ir nežinau, kokių veiksmų įmasi ES reaguodama į tos atvejus. Galbūt komisija galėtų paminėti, ar buvo pateiktas koks nors deklaracija ar e, tyrimai kartu su Egipto pareigūnais. Ir galiausiai dėl Egipto dar noriu pasakyti, kad Egiptas tradiškai yra gera, gera, geras ES partneris ir labai svarbus e, vidurio rytų taikos proceso partneris ir daugelis žmogaus teisų organizacijų mano, kad mes ES ir, ir JAV pasirengę užsimerkti dėl žmogaus teisų e, pažeidimo Egipte, dėl to, kad Egiptas teikia politinę paramą e, tame vidurio rytų taikos procese. Tikrai niekas neturėtų sakyti, kad šie du klausimai yra tiesiogiai susiję, tai yra atskiri dalykai. Tačiau reikėtų turbūt vėl užduoti klausimą abiem svečiams, kaip jie ar jie sutinka su tokia analize. Uh, Ačiū ponė Hauitai ir paskutinė kalbėtoja ponė Lochpiller. Um, okay. To... Turiu klausimą ponui Brender. Man noriu paklausti apie pabėgėlius, apie pabėgėlių problemą Ukrainoje ir pabėgėlių negražinimo principo taikymą. Norėčiau, kad pakomentuotumėte žmogaus teisų situaciją ir e, žmogaus teisų pažeidimus prie si vykdomus pasienyje, ar svarsite tai su Frontex agentūra. Noriu paremti pono Hauvito pasisakymą. Jeigu, e, ar yra galimybė vykdyti testinės reformas, testinius reformų projektus su Egiptu. Ir aš turiu dar du konkrečius klausimus. Ponas Elfigueris sakė, kad kankinimai yra gana paplitęs ir kasdienis reiškinys. Ar akcentuojamas šis aspektas ES gairėse dėl kankinimų darbę su Egipto vyriausybė. Taip pat, ponė Alfigėri, noriu paklausti su štai, ko jūs kritikuojate. Jūs sakote, kad pasigendate nuoseklumo tarp skirtingų darbo grupių ir skirtingų ES priemonių, instrumentų ar jūs išsakėte tą kritiką garsiai, ar dėl to e, buvo kas nors peržiūrėta, ar jūs buvote kviesti į komisijos e, vertinimo grupės posėdžius. Ačiū, ponė Lochpiller. Siūlyčiau per visų pirma žodį suteikti komisijos atstovui, paskui e, FIDH organizacijos atstovui ir paskui aptarti atskirų dviejų valstybių padėtį. Ar tinka taip? Na, aš No nebuvo užduota klausimų man. Noriu priminti, kad mums svarbiausia yra štai kas. Kokiu, ar žmogaus teisės iš tikrųjų yra, e, ar, ar apie žmogaus teisės kalbama diskusijose dėl dvišalių pagrindų, dėl santykių ir ar tie klausimai, žmogus teisų klausimų bus keliami aukštesnių lygmenių susitikimuose. Taip pat, kokiu mastu žmogaus teisės yra iš tikrųjų įtrauktos ir yra matomos mm, ES politikos rytise. Noriu priminti, kad Lisabono starties 21 straipsnis ypač akcentuoja būtinybę užtikrinti nuoseklumą ir sklandumą E, užtikrinant bendrų e, vertybių sklaidą. Ačiū, ponas Visels. Ačiū. Aš, mano sakymas bus labai trumpas. Norėčiau pažymėti, jog visų pirma, komisija šiandien taip pat ir praeitįje, kaip yra praeitįje, šiandien yra tikrai dėkinga jūsų žmogaus teisų pakomitečiui. Uh, už tai, kad kviečiatės į savo susitikimus ir nevyriausybinės organizacijas ir kad su mumis tarėtės, bendradarbiaujate. Mes gyvename realiame pasaulyje ir jis iš esmės yra tarp tų aukštųjų idealų, kuriuos gina čia atstovavimos nevyriausybinės organizacijos ir ekonominių santykių realybės. Mes bandome įsiterpti kažkur per vidurį ir taikyti e, mūsų pagrindinius principus bei sampratas nepamiršta, ir stengiamės nepamiršti, kad, už, kad, kad priešais mus kitoje stalo pusėje sėdi suverenios valstybės atstovai, kuriems mes, pavyzdžiui, tuo tarpu negalime pa, pasiūlyti narystės ES perspektyvos. Tai gali būti ateities diskusijų klausimas. Bet mes stengiamės nepamiršti, kad mes turime pagarbiai elgtis su jais kaip su bet kokios suverenios valstybės atstovais. Taigi e, kartais e, jaučiama labai konkreti įtampa ir mes tai suvokiame. Ir bandome išlikti tiesūs ir tikrai čia mums daug padeda jūsų konstruktyvūs patarimai ir pastebėjimai. I, I, Viskas gerai, Aš džiaugiuosi, kad jūs negalite kištis į, vidaus, į valstybės, vienos valstybės vidaus reikalus. Na, bet bent jau bandome jūs palaikyti jūsų darbe. Dabar norėčiau kreiptis į poną Brenderį ir poną Romanovą ir paraginti jūs atsakyti į klausimus, apie Ukrainą. Ačiū, buvo užduota keletą klausimų, keletas klausimų apie Ukrainą. Pailiui. Dėl žiniasklaidos laisvės. Man atrodo, kad aiškiai pasakiau, kad žiniasklaidos situacija yra sakama labai atidžiai, nes yra pokyčių kurie kelia nerimą. Aš kalbėjau apie fizinius antpolius, apie žurnalistų gazdinimo atvejus ir į šį platesnį vaizdą tinka ir tas faktas, kad, kad tikri e, kaltininkai Gongazės žmogžudystės nebuvo nustatyti. Buvo žmonių, kurie patraukti atsakomybę, tačiau mūsų suprantimu šiuo metu vyksta tyrimas, kuris turėtų patraukti baudžiamo, tas, tas procesas nei, neįvykdytas. Ir tai yra juoda dėmė. Dėl mažumų ir Krymo totorių. Krymo totorių klausimas yra susijęs su mažumos integravimų klausimas. Mažumos, kurį laiką, kurį, kurį laiką gyveno už Ukrainos ribų. Tai yra kultūrinė ir socialiniai klausimai. Tai yra taip pat problema susijusi su politiniais sprendimais, kad būtų skirti tinkami ištekliai padėti šioms mažumoms, šiai mažumai integruotis. Ir, kaip sakau, šiuo metu vienas kritiškų aspektų yra tai, kad Ukraina kol kas nėra patvirtinusi tinkamų teisės aktų, kurie leistų palengvinti šį procesą. Kai aš kalbėjau apie kalbų ir mažumų problemas, tai aš neturėjau galvoje konkrečiai Krymo totorių, kalbėjau plačiau, nes Ukrainoje, kaip jau sakiau, anksčiau yra daug mažumų. Dešimtis mažumų. Ir kalbų, kalb, gimtosios kalbos klausimas skyria ne vienu, ne vienu atveju. Tai nebūtinai yra aktyvios diskriminacijos aktas, bet kad kai kuriais atvejais politinės valios trūkumas skirti išteklius yra kaltas. Trūkumas valios gyvendinti įsipareigojimus, kad mažumos galėtų tvirtinti savo identitetą ir kalbinę prasme. Dėl Europos tarybos dokumento, kuris buvo paminėtas, tai yra dėl seksualinių mažumų. Aš turėčiau pasitikrinti ir e, pateikti Jums savo atsakymą vėliau. Dėl prieglopščio prašytojų ir pabėgėlių situacijos, tai yra situacija, kuri kelia nerimą ir ryškiai figuruoja dokumentuose gautose iš Human Rights Watch ir Amnesty International Mes šios klausimus esame aptarinėję su Ukraina įvairiais lygiais. Aš nesakau, kad pasiektas lūžis jokių būdų. Tačiau galiu, galiu, galiu patvirtinti, kad šį klausimą mes tikrai kartu su kitais žmogaus teisų klausimais įtraukiame į savo bendradarbiavimo darbo atvarkę, tai galiu patvirtinti ir aš manau, kad mes esame atsidavę tam, kad būtų pasiektas perslaužimas e, šiuose klausimuose. Ačiū ponia Brenderi ir dabar ponas Romanovas. Ačiū, gavau ne vieną klausimą apie Ukrainą. Pradėsiu nuo pateiktų dokumentų ir ataskaitų. Turime du dokumentus iš Human Rights Watch iš, ir Amnesty International. Man atrodo, kad juose neatsispindi problemos, kurios labiausiai turėtų rūpėti šioms dviem organizacijos. Aš neskau, kad jos neapima visų žmogaus teisų aspektų, tačiau pabėgėlių teisės, diskriminacija, rasizmas, kankinimai yra atspindėti pakankamai gerai. Taip pat ir živ epidemijos klausimas Taigi aš neturiu abejonių dėl ten pateiktos informacijos kokybės. Gangadzės byla. Tai yra politiškai jautrus klausimas. E, dėl kurio kilo didžiulių protestų Ukrainoje ir vėliau kilo oranžinė revoliucija. Žmonės tikėjosi, kad bus įvykdytas teisingumas šioje byloje ir kitais atvejais taip pat. Aš manau, kad yra, egzistuoja žmonės, kurie, buvo, kurie nusikalto ir kurie įvykdė nusikaltimą ir yra nubausti, tačiau nėra nerasti žmonės, kurie užsakė šį nusikaltimą. Jeigu pagalvotume apie kitus politiškai jautrus e, nusikaltimus, tai taip pat nei visus e, klausimus atsakyta. Pono Juščenkos e, apnuodijimas arba masinis rinkimų falsifikavimas, po kurio kilo oranžinė revoliucija ir trečias rinkimų turi, turas, tačiau net nerasti žmonės, kurie tuos nusikaltimus įvykdė, niekas nepaskeltas kaltu. Ir aš manau, kad išvada, kurią galima padaryti, yra ta, kad prokuratura ir policija, policija per daug priklauso nuo politinių lyderių. Ir be didelės teisingumo sistemos reformos mes e, rezultatų nepasieksime. Turime užtikrinti prokuratūros nepriklausomumą, kad e, ši tarnyba veiktų sklandžiai nepalikdami už nugaros e, sovietinio tipo prokuratūros, kurią turime dabar, mes nepasieksime rezultato. Seksualinis diskriminavimas. Ukraina iš vis neturi antidiskriminavimo įstatymų, išskyrus vieną, kuris skirtas vyrų ir moterų lygybei. Tačiau, kaip sakiau anksčiau, vyriausybėje iš vis nėra atstovaujamos moteris, aiškiai E, jos politika yra diskriminacinė ir politinės valios tam spręsti nėra. O moterų teisų organizacija iš tikrųjų padavė premjerą, pre, premjerą į teismą ir pažiūrėsime, kaip teismai e, analizuo šią bylą. Na, seksualinės mažumos Ukrainoje iš tikrųjų yra gana dažnai diskriminuojamos. Dauguma atveju, apie daugumą atvejų iš vis nepranešama, nes žmonės nenori viešai skelbti tokių atvejų. Konstitucinė reforma. Tai yra vienas svarbiausių klausimų, kurį Ukrainos valdžia turės spręsti greitai ateityje. Konstitucinė sistema Ukrainoje iš tikrųjų, iš tikrųjų, iš tikrųjų yra nesubalansuota po paskutinės konstitucinės reformos. Tačiau aš manau, kad labai svarbu rasti sprendimus, kurie padėtų išvengti grįžimo prie sovietinio tipo stipraus prezidento modelio. Šiuo atveju toks rezultatas įmanomas. Todėl aš manau, kad e, komisija, Europos taryba ir Europos Sąjunga turėtų kreipti dėmesį į šį klausimą. Pabėgėlių teisės. Atleiskite, sako pirmininkė, mes, e, mums e, trūksta laiko, gal galėtumėte šiek tiek trumpiau kalbėti. Paskutinis klausimas, kuris buvo tarsi man ir skirtas. Aš manau, kad yra nemažai svarbių klausimų šioje srityje, teisė į darbą, švietimas ir kiti dalykai, tačiau svarbiausia yra tai, kad netgi pabėgėlio statusas neapsaugo žmonių e, Ukrainoje. Taigi ponas Kuznecovas, Rusijos pilietis, kuris buvo pa pripažintas pabėgėliu, buvo gražintas į Rusiją. Tai padarė prokuratūra. Todėl aš sutinku, kad pabėgėlių teisės yra problema should... Ačiū. Reikėtų nepamiršti, kad ir ponas Brenderis, ir ponas Romanovas kalbėjo apie žmogaus teisų stebėsenos padalinio e, panaikinimą vidaus reikalų ministerijoje ir tai iš tikrųjų neraminantis dalykas. Dabar trumpai aptarsime padėtį Egipte. Pone Delmoral, gal galite trumpai atsakyti į užduotus klausimus ir po to ponas Alfažy. I... Ačiū. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad daugelie sričių padėtis yra sudėtinga. Pavyzdžiui, ponas Haubitas uždavė tikrai aktualų klausimą. Iš tikrųjų, Egiptas yra svarbi mūsų partnerė dėl įvairiausių priežasčių pati š, dėl pačios šalies vaidmens regione ir arabų pasaulyje. Ar mes apsimetame, nema, kad nematome, kas vyksta Egipte? Ne, manau, kad taip nedarome. Aš apie tai kalbėjau savo įžanginėme pasisakymė ir bandžiau iliustruoti kaip svarstomos problemos, kurias, kurias buvo išvardintos. Mes kalbamės apie viską ir ponas Fidžerik apie tai kalbėjo. Visi tie klausimai buvo diskusijų temomis, buvo svarstomi. Taip, viskas, kas buvo čia minėta, svarstoma su Egipto vyriausybė. O svarbiausias klausimas yra, ko mes norime pasiekti ir kaip to norime pasiekti. Vienas iš svarbiausių kaiminystės politikos tikslų pasiekti konvergencijos daugelį sričių įvairiausiais aspektais, pavyzdžiui, e, reglamentavimo, ekonomikos srityje. Tačiau svarbiau yra kiek įmanoma e, sumažinti atotrukį tarp dviejų viduržėmio jūros krantų. Kalbu apie augimo tempus, apie uh, BVP vienam gyventojui, daugybę kitų dalykų. Taip pat, pavyzdžiui, ir apie tai, kad šalyje e, daugelis žmonių gyvena skurde ir, ir taip pat reikia kalbėti apie tai, kokias vertybės puoselėje abi pusės. O Europos kaiminystės politika, ar, ar mūsų visą įgyvendinti, tai yra kitas dalykas, bet Europos kaiminystės politika suteikia galimybę tą atotrukį mažinti. Tai manoma, jeigu mūsų partneriai kitoje pusėje, taip pat ir vyriausybė nori to siekti. Man atrodo, kad taip yra. Egipte, Egiptas nori e, sumažinti atotrukį. Egiptas pasiekė pažangos augimo tempuose, BVP vienam gyventojui didinime. Galbūt šalyje didėja neligybė auga neligybė, tačiau tuos klausimus galime spręsti. Tuo tarpu mes e, dalyvaujame švietimo, Egipto švietimo sistemos reformoje, kitų socialinių sektorių reformoje ir mes siekėme sumažinti atotrukį. Ta pati galiu pasakyti apie žmogaus teisės. Jeigu norime sumažinti tą skirto skirtumus atotrukį, reikia siekti bendradarbiavimo ir, ir suartėjimo, prieartėjimo konvergencijos. Ir dirbdami su Egipto vyriausybė mes bandomi ją įtikinti, kad jai apsimoka siekti to paties tikslo, darome tai visomis įmanomomis priemonėmis. Sėkmė yra nevienoda, tačiau tai nereiškia, kad mes turėtume nustoti daryti šias pastangas. Norėčiau atsakyti konkrečius klausimus. Ne, 45 milijardų eurų rinkimų paramos neskyrėme. Egipto vyriausybė visai nenori, kad mes dalyvautume rinkimų, teiktume rinkimų pagalbą ar dalyvautume, stebėtume rinkimus. Aš tai berots labai aiškiai pasakiau savo įžanginėme pasisakymę. Ar yra galimybė, ar yra tikimybė, kad tikros reformos bus įgyvendinimos? Man atrodo, kad tokių galimybių yra. Aš jau anksčiau sakiau, kad pažanga vis dėlto yra netolygi kas nuveikta dėl pabėgėlių žudinių pasienyje. Mes šnekėjomės apie tai su vyriausybė, mes raginame vyriausybę imtis priemonių, kad situacija būtų suvaldyta, nenaudoti jie jėgos. Mes bandome įtikinti kitą pusę imtis tokių veiksmų. Egipto vyriausybė, žinoma, išvardino įvairiausias priežasis, kodėl viskas kodėl taip vyksta, bet mes toliau bandome dirbti su jais. Ir kaip mano kolega minėjo, problema, su kuria susidarėme čia, yra, re, ar, na, tai yra realybė, su kuria mes turime skaitytis. Mes čia bendraujame su suverenios valstybės atstovais na, ir turime atitinkamai elgtis. Dėl kankinimų ar yra kažkokie tai testinė stebėsena, testiniai veiksmai. Mes stebime, analizuojame situaciją Šios klausimus keliame, kai susitinkame su partneriais iš Egipto, kalbėjome su jais apie tai ir darome tai visą laiką. Mes neužmirštame šių klausimų ir manome, kad kai kuriuose sritise vyriausybės prisimti pareigojimai leidžia tikėtis pažangos ateityje ir mes turime dirbti toliau partnerystės dvasia. Man atrodo, aš jau atsakiau kai kurios klausimus iš tiesų pasigendamas sklandumo, nuseklumo, vykdant veiksmus tam tikrose srityse. Bet taip yra ne dėl to, kad mūsų požiūris yra nenuoseklus, dėl to, kad tos politikos taikymo įgyventinimo sąlygos tiesiog yra nevienodos. Ačiū, ponas Fižerė. Ačiū dėl kankinimų. kankinimai Egipte, jų paplitimas yra susijęs su nepaprastaja padėtimi ir jos išlikimu. Aš sakiau, kad Mano nuomonė, dvišalių santykių tobulėjimas turi būti susijęs su reikalavimu uždrausti kankinimus. Uh, vyriausybė turi surenkti plačią kampaniją viešųjų ryšių ir Egipto vyriausybė turi pripažinti, kad, kad kankinimai yra problema šalyje, vyriausybė to niekad nėra padariusi. Taip pat nori pasakyti, kad daugiau nei šimtas Egipto politikų pasirašė peticiją prašydami tarptautinio rinkimų stebėjimo nes aiškiai, mes aiškiai pareiškia, kad jie nepasitikė vietos jėgomis, vietos užtikrinama rinkimų kontrolė. Tai turi, tokios priemonės turi lydėti kitas kontrolės ir stebėjimo priemonės. Ir mes iš jūsų, Europos parlamento narių, tikimės, kad jūs paskatinsite ir paraginsite uh, Egiptą laikytis prisimtų įsipareigojimų, kurios prisėmė Egipto vyriausybė 2003-aisiais, kaip buvo sukurta Europos kaiminystės politika, šis instrumentas. Pirmininkė, ačiū. Norėčiau Jūs informuoti, kad užsienio reikalų komitetas pirmadienį vakare Strasbūrė už savaitės e, išklausys tų pranešimų pristatymo, kuriuos tikėjomės išgirsti šiame e, susitikime, tą padarys komisijos narys Fiulė atsakingas už plėtrą. Aš tikiuosi, kad kai kurie iš čia esančių narių dalyvaus tame posėdėje ir mes turėsime galimybę perduoti čia gautą informaciją. Noriu padėkoti visiems už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. O dabar su malonu pristatau paskutinį darbo tvarkės punktą pirm, pirmasis ES metinis pranešimas apie žmogaus teisės pasaulyje pagal Lisabonos sutartį. E, šis rytis priskiriama nepaprastai įgaliotiniai užsienio politikos klausimais. Ir noriu jūs informuoti, kad mes tik pradedame, parlamentas tik pradeda svarstyti šį pranešimą, tai bus tik pirm, pirmasis svarstymo etapas. Ir aš, na, tikiuosi, kad jūs nudžiugins tai, kad pati e, nepaprastoji galioti neturėtų e, pristatyti šį klausimą plenarnėme posėdėje e, birželio mėnesį. O dabar norėčiau pakviesti ponę Arno iš Europos komisijos ir ponę Kionką tarybos vardu. Nežinau, ar galiu sakyti tarybos vardu. Taigi, žinau, kad jūs turite pristatyti drauge žmogaus teisų padėti pasaulyje. Taigi, matau, kad ponė Kionka pradės, taigi prašau žodis jums. Much, um... Labai ačiū, ponė Pirminkė, mes pačios painiojamės dar dėl tų perinamųjų santykių. Mes pristatysime šią ataskaitą kartu su direktorė Veronika Arno. Pirmoji dalis bus trumpa. Trumpai papasakosime, ką bandėme pasiekti rengdami šią ataskaitą, kodėl jis skiriasi savo stiliumi ir kokie įvykiai geografinė prasme. Ir po to Veronik prates. Visų pirma, ko mes siekiame rengdami šią ataskaitą. Jūs puikiai žinote, šioje srityje dirbojate seniai. Mes manome, kad šis pranešimas skirtas tam, kad būtų skatinamas žinojimas, supratimas, kokie yra žmogaus teisų klausimai, ką veikia ES šioje srityje. Ir idealiai šis, šį ataskaitą gali tapti priemonę skatinti pagarbą žmogaus teisėms. Ką manėme pasiekti rindami šią ataskaitą? Visų pirma, norėjome sustiprinti dalį skirtą konkrečioms šalims. Tikriausiai pamenate iš ankstesnių ataskaitų, kad e, jos būdavo nenusekliai skirtos konkrečioms šalims, pagal tai, pagal tai kiek joms būdavo skiriama vietos. Pabandėme šias reikti sutvarkyti, ypač pirmininkaujant Švedijai. Dabartinėje ataskaitoje mes norime paaiškinti, ką padarė ES gindama ir skatinama pagarbą žmogaus teisėms per savo išorės politikos priemonės. Bandėme elgtis sistemingiau, atspindėti bendrą ES žmogaus teisės politikos mastą ir dar svarbiau parodyti, kaip ar tos priemonės yra veiksmingos ir kur būtų galima pasiekti daugiau rezultatų ten, kur tai yra svarbu. Dabar norėčiau pakalbėti apie tai, kodėl šie ataskaita skiriasi savo stiliumi nuo ankstesnių. Praėjusiu metu rugsėjo mėnesį, vėlgi dėl švedijos iniciatyvos, politikos, tarybos politikos ir saugumo komitetas pritarė rekomendacijoms, kaip padidinti ES išorės žmogaus teisų politikos e, matomumą ir veiksmingumą ir šios e, išvados turėjo poveikį ataskaitos periodiškumui. Dabar ataskaita skirta kalendoriniams e, metams, o ne nuo Liepos iki Birželio, kaip buvo anksčiau. Kadangi tai yra perinamasis, perinamoji ataskaita, ji yra skirta 18 mėnesių iki praėjusių metų gruodžio mėnesį. Taigi nuo 8 metų Liepos iki praėjusių metų gruodžio. Ataskaita taip pat skiriasi stiliumi dėl to, kad mes pasistengėme ją padaryti lengviau skaitomą. Vienas pašnekovas prieš pačią posėdį pastebėjo, kad šį kartą skaityti ataskaitą nebuvo taip skausminga. Galbūt tai yra komplementas kurio galima pasinaudoti ir ateityje, tačiau reikia rašyti tokią ataskaitą, kurią žmonėms būtų malonu skaityti. Mes planuojame parengti vertimus į kitas kalbas ir analizuojame, kaip galime būtų finansuoti tokius vertimus, panašiai kaip ir tą brošiūrą dėl gairių. Taigi mes galvojame, kiek kainuotų išversti į arabų, kinų, farsi, rusų ir kitas kalbas e, šią ataskaitą. Ir pagaliau dar nepaskelbėme ataskaitos visumoje popierinėje versijoje, tačiau mes parengėme, man kaip mums atrodo, labai patrauklę, kaip mums atrodo, brošiūrą, kuria plona, lengva, jis skirta ne specialistams, o visa ataskaita yra prieinama elektroninė forma, tik elektroninė forma. Ir tikimės, kad tai taip pat patrauks tuos, kurie nori saugoti daugiau medžių. Taigi ši ataskaita yra žalesnė, ekologiškesnė. Dabar pereisiu prie svarbiausių pokyčių po praėjusios ataskaitos ir pakalbėsiu apie geografinius aspektus, o vėliau Veronika pakalbės apie kitus. Nuo praėjusios ataskaitos mes ir toliau padidinama dialogų ir konsultacijų skaičių skirtų žmogaus teisėms su trečiosiomis šalimis. Dabar tas skaičius yra beveik 40. Pradėjome ketvirtą raundą su kai kuriomis Vidurio Azijos valstybėmis. Taigi, pavyzdžiui, Uzbekistanas yra tokia šalis. Pradėjome naujus dialogus su kai kuriomis šalėmis, įskaitant Armeniją, Gruziją, Moldovą, Baltarusiją, Indoneziją. Pradėjome taip pat juridinius dialogus su penkiomis Latino Amerikos šalimis - New York'e, Ženevoje ir Meksikoje. Taip pat e, atlikome rimtą Kinijos dialogo peržiūrą kaip tikriausiai jums gerai žinoma. Ir bendrai prasidėjo rytų partnerystė nuo praėjusios ataskaitos. Taip pat ir Viduržėmio jūros sąjungos diskusija. Taip pat e, diskutavome dėl žmogaus teisų e, dėl, su ypatingais įsigaliotiniais praėjusiu metu sausį. Praėjusiu sausį. Taip pat sustiprinama pastangas dėl žmogaus teisų ir lyčių klausimų aspektų integravimo į krizių valdymo misijas. Na ir viena iš tokių misijų, kuri galėtų būti pavyzdys, tai yra ES misija Gruzijoje, kur žmogaus teisų klausimai dominavo nuo pat pradžių. Na, dabar aš e, perduosiu mikrofoną Veronik. Ačiū. <clears throat> Toliau pratęsiu tai, Karina sakė, ir mes tą patį mokymą atlikome ir pilietinio operacijų srityje, ir, ir labai stengiamės, kad nebūtų atotrukio tarp pilietinių ir civilinių, atsiprašau, ir karinių veiksmų. Dabar kalbant apie konkrečius įgyvenimo veiksmus, svarbiausia yra tai, kad pagal instrukcijas, kuris yra duodamos mūsų diplomatinėms misijoms vietose. Dabar jaučiame, kad delegacijos visos yra siekiama, kad jos būtų tikrai orientuotos į vietos bendruomenę. Ir stengiamės kurti tinklus, kurios kauptų informaciją ir kad tie ir ieškotų ryšių su politikos, politikos atstovais, su vietos bendruomenės atstovais, kad ko, jų veiksma būtų kuo e, veiksmingesnė. Aišku, šitas politikos aštuonetas gairių buvo peržiūrėtas ir kalbant apie referencinį laikotarpį, aštuntosius metus buvo taip pat patvirtintos gairės dėl kovos su smurtu prieš moteris. E, Toliau kalbant apie darnumą tarp daugia šalių ir dvi šalių e, klausimų, ir jinai jau kalbėjo apie į, įvairius šių dalykų aspektus, ypač žmogaus teisų srityje. Ką mes tengiamės sistemingai daryti, tai yra susijęti dvi šalių ir daugia šalių aspektą. Ir tai taip pat atsispindėjo ponios Andrikinės pranešime dėl Ženevos darbo. Grįžtant prie Ženevos klausimo, tikrai dabar mes buvome aktyvesni Europos Sąjungos dalyvavimo klausimais. Mes UPR e, rengime taip pat veikiame aktyviau ir dalyvavimo vairiose mm, žmogaus teisų tarybos posėdžiuose. Taip pat Human Rights Council 11 metų e, ataskaitą rengdami mes atsižvelgiam, e, stipriai atsižvelgiam į parlamento šio požiūrį teiktas rekomendacijas. Taigi, per minimą referencinį laikotarpį, kai sugebėjome įdėkti mano minimas priemonės. Dabar turime surinkę apie 238 milijonus eurų 900 projektų. Tai, yra, kad, tai reiškia, kad daugelie šalių dalyvauja daug nevyriausybinio organizacijų, ypač AKR regione, bet ir iš kitų regionų, ir daug vietos nevyriausybinio organizacijų. Tai yra labai svarbus dalykas, kur, kuris užtikrina tokių priemonių sėkmę. Dabar kalbant apie teminės klausimus, žmogus teisų klausimų, net jei sesijos pradžioje, ponė pirmininkė, jūs priminėte neigiamus reiškinius, tarkime, Taivane, tačiau bendrai žvelgiant daugėja šalių, kuriuose mirties bausmė arba panaikinama, arba bent jau moratoriumas paskelbiamas dėl jos. 2008 metais buvo 106 šalis, kurios prisijungė prie Junktinių tautų generalinės asamblėjos rezoliucijos prieš mirties bausmę. Ir mes šiems metams tikimės, kad dar daugiau šalių mus parems. Dar vienas pozityvus elementas yra vis didėjantis skaičius šalių, taip pat ir valstybių narių, kurios yra pasirašiusios arba ratifikavusios protokolą, kuris papildo konvenciją dėl kankinimų. Tai tiek norėjau pasakyti dėl įvairių pokyčių, pažangos dalykų nuo pastarosios ataskaitos. Daugia šalių lygių daug e, dėmesio buvo skiriama veiklai Ženevoje, e, rezultatams, taip pat e, suderinimai to, kas vyksta daugia šalių pagrindų, su to, kas vyksta dvi šalių pagrindų. E, buvo siekiama sustiprinti ir atnaujinti visas gairias, kurios yra kaip mūsų politinė Biblija, taip pat įgyvendinti, aktyviai įgyvendinti Europos demokratijos ir žmogaus teisės priemonės, kar, padedant daug, daug, daugeliu nevyriausybinio organizacijų. Ir taip pat daryti pažangą mirties bausmės ir kankinimų srityje. Dabar, ko tikimės iš ateinančio laikotarpio? Pone pirmininkė, jau esate kalbėję komitete apie jas ir apie tas, su to susijęs viltis. Mes e, pritarėm Debrok ir Verhoštat pakeitimams. Džiaugiamės, kad komitetas nori įterpti žmogaus teisės kaip vieną pagrindinį vertybių, vis, kuri turi dalyvauti uh, E, figuruoti visose išorės veiklose ir politikos rytise. Hartija taip pat yra labai svarbus dalykas ir čia žiūrėsime, kaip tai, kad Hartija taps privaloma sąjungai, kaip tai atsispindės konkrečiai realybėje. Lygiai taip pat mes pradedame galvoti, apie ES prisijungimą prie ES konvencijos dėl žmogaus teisų. Tai irgi atvers kitų perspektyvų, tačiau čia didelis vaidmuo teks ir žmogaus teisų teismui. Ir dar paskutinis, bet ne blogiausias dalykas, tai kad Europos parlamento vaidmuo išorės klausimų srityje sustiprėjo ir žmogaus teisės yra e, to dalis naujasis komisija, na, nauja komisija džiaugiamės, kad joje yra vicepirmininkas atsakingas už žmogaus teisės. Tai suteikia naujų kompetencijų Europos Sąjungai, e, buvusiam tam trečiajam ramšiui. Ir kalbant apie Stokholmo programą, visas išorės, e, visi išorės klausimai čia dar e, reikės tikrai padirbėti žmogus teisų klausimais. Čia dabar turėčiau pakalbėti apie iššūkius ateityje visų pirma reikia suderinti visus išorės ir vidaus politikos instrumentus. Jeigu norime sutvirtinti savo įvaizdį ir patikimumą išorėje, lygiai taip pat patikimai turime atrodyti ir viduje. Daug ką reikia gyventi ir ISS tai taip pat bus labai svarbus dalykas, kurį turėsime įgyvendinti. Mes savo valdžiai perdavėme parlamento sieki, norą e, sukurti instanciją, kuri būtų atsakinga grinai už žmogaus teisės. Ir aš tikrai pasižymėjau tai, ką jūs esate pasakę, kokie, koks nerimas yra išreiškiamas iš Europos parlamento pusės, kad bijomasi, kad EAS e, aspekte geografinis e, lygmuo netaptų svarbiausias. Kalbant apie Belgijos pirmininkavimo laikotarpį, iš jo daug tikėmės, nes kaip tik per jį baigsime Lisabonos sutarties įgyvendinimą, ypač dėl daugiešališkų dalykų ir dėl pirmininkavimo dalykų. Mes su belgais dabar kartu dirbame siekdami e, sukurti darbo programą. Kai sakau mes, tai turiu galvoje mūsų visus čia atstovaujančius mūsų instituciją taip pat. Su belgais kalbame apie galimą e, nevyriausybinio organizacijų forumą, kuriame taip pat būtų kalbama apie Lisabono sutartį, apie tai, kaip galima būtų suderinti išorės ir vidaus veiksmus ir kaip stiprinti išorės politiką, nes tai yra labai aktualu, nes kalendorijoje turime 13 svarbių įvykių. Jūs e, patys esate dalyvavę programuojant būsimus svarbius įvykius, tarkime, dėl čia buvių teisų, taip pat taryba 11 metų, taigi tai yra tikrai nemažai įvykių. Ir taip pat aptarsime būtent, kaip sakiau, nevyriausybinio organizacijų forumą, dėl kurio diskutuojame su belgais, nes šis forumas vyks Liepos 13 dieną, Belgijai pirmininkaujant. Yra tarp ir, sun, ir, ir, ir sunkių dalykų, kaip aš išvardėjau, tie iššūkiai tikrai e, apsunkina mūsų darbą. Tikiuosi, kad visas institucijos dirbs kartu, kad jos įveiktų. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Jūsų pasisakymas iliustruoja, kad mes galime toliau tobulinti e, šį dokumentą ir siekti pažangos e, žmogaus, užtikrinant žmogaus teisų matmenį išorės veiksmų politikoje. Uh, Aš jau turėjau galimybę aptarti naujasias sąlygas, nes laikotarpis, nes ši ataskaita apima laikotarpį, kuomet Lisabonos sutartis jau galiojo 2009 gruodžio mėnesį. Nebejoju, kad mes pasinaudosime tą galimybę viską apžvelgti. Prieš sutikdama žodį vicepirmininkiai Andrikieniai ir ponė Lochfiller ir kitiems, kurie nors pasisakyti, norėčiau pati kai ką pasakyti. pakalbėti apie tai, kaip parlamentas reagavo į ankstesnės ataskaitas. Paskutinė ataskaita, prieš kurią e, rengė ponas Orbiols, akcentavo, kad parlamentas ragina komisiją ir tarybą parengti įvertinamus, kiekybiškai vertinamus kriterijus, kad būtų galima įvertinti, pamatoti tos politikos ar pasiekti tos politikos tikslai. E, Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad pavadinime yra žodis demokratija. Tai ats, atspindi praėjusio rudens pasiektą svarbų rezultatą šioje srityje. Ir mes laukiame kito komisijos, kitos komisijos ataskaitos apie demokratijos pažangą, apie demokratiją. Parlamentas taip pat yra paraginęs palyginti žmogaus, dialogus žmogaus teisų srityje, taip pat vykstančias konsulta, konsultacijas. Reikės išsiaiškinti, ar, ar, ar apsimoka tai daryti. Man susidaro įspūdis, kad pastaraisiais mėnesiais mus taip pat kaip ir jūs e, liūdina tai, kad nežiūrint visų vykstančių dialogų ir konsultacijų, kai kai kur išlieka negatyvi situacija. Ir mums atrodo, kad reikia kažkokių esmingesnių priemonių ar žingsnių. Dar vienas pastebėjimas. Man atrodo, kad šioje metinėje ataskaitoje netiek daug uh, yra pranešimų apie pažangą pasiektą šalise, lyginant su kitų metų ataskaitomis. E, kaip jau sakiau, vicepirmininkė Andrikienė e, pasisakys, kuri galbūt renks pranešimą parlamente šią temą ir po to ponė Lochbiller. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Uh, uh, Madam Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau šiandien kalbėti lietuviškai, nes nesijaučiu labai gerai Pakliuvusi į rankas e, e, dantų gydytojams ir šiandien man yra sunku kalbėti. E, pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad ši ataskaita buvo labai laukiama. Ir aš džiaugiuosi, kad šiandien pagaliau žmogaus teisų pakomitetyje mes sulaukėme jos pristatymo aš mat, žinau, kad aš laiko turiu nedaug, todėl pabrėžiu, aš jokių būdų nenoriu ir neturiu tikslo sumenkinti e, šios, e, šios, šios ataskaitos reikšmę. E, tačiau kai kuriuos dalykus, kurie mano galva yra ne, nepilnai atspindėti joje, norėčiau paminėti. Pirmiausiai tai, nuo ko pradėjo ponia Hautala. Mhm ne vienoje Europos parlamento rezoliucijoje e, e, ir taip pat e, mūsų ataskaitose dėl žmogaus teisų padėties pasaulyje mes esame prašę, kvietę, rekomendavę, kad taryba vis tik tai suformuluotų specialius indikatorius ir konkrečius tikslus arba uždavinius ir kalbant apie atskiras šalis, ir kalbant apie horizontalės temas, ką ES nori pasiekti. Kad metų pasibaigus metams mes galėtume įvertinti, ar ES politika žmogaus teisų srityje buvo efektyvi ir rezultatyvi. Mes čia šiuose rūmose dirbantis esame politikai. Žmonės, piliečiai, kurie skaito mūsų ataskaitas, jie taip pat nori atsakymui labai paprastą klausimą ar žmogaus teisų padėtis pasaulyje e, aptariamais metais pagerėjo ar ne? Ar ES, kuri tiek daug dėmesio skiria žmogaus teisėms, pasirinko tinkamas priemonės ir ES mokėtojų pinigus leido efektyviai būtent toms rytims, kur galėtume pamatyti didžiausią pažangą. Tai kai aš perskaičiau ir peržiūrėjau e, šią ataskaitą, kurią mes šiandien aptarėme, aš pasigėdau. Būtent to efektyvumo įvertinimo. Aš suprantu, kad tai yra sunkus uždavinys, jis nėra paprastas. Bet vis dėlto, jeigu aš perskaitau, kad kažkurios valstybės vyriausybės, e, vyriausybei buvo pateikta, įteikta keliasdešimt demaršų. Aš norėčiau žinoti ne tik tai tą faktą, kad tiek demaršų buvo padaryta, bet norėčiau žinoti, koks rezultatas iš viso to išėjo. E, kas, kas, kas konkrečiai buvo padaryta. Antras dalykas - tai, ką mes vadiname mainstreaming human rights at EU summits. Tai, e, tai ką aš prisimenu pirmininkaujant Prancūzijai 2000, 2008 metais, e, e, mums visiems buvo pasiūlyta. Ir aš šiandien norėčiau girdėti iš tarybos arba norėčiau skaityti šitoje ataskaitoje, e, kokios pažangos ir kokių rezultatų mes pasiekėme šitoje srityje. Viename iš puslapių, kur kalbama apie Rusiją, aš radau, kad viršūnių susitikime buvo kalbama apie žmogaus teises. Bet pavyzdžiui, ten, kur kalbama apie Kiniją, neradau nei vieno žodžio apie tai parašyta. Tai e, e, ir, ir, ir, ir, tai, ir, tai, ir, ir, ir tokia situacija yra dėl Kinijos, kur mes labai gerai žinome, kokia žmogaus teisų e, padėtis toje šalyje yra. Dar viena tema - tai yra dialog ir konsultacijos dėl žmogaus teisų. 2008 m. ataskaitoje e, šiam klausimui buvo paskirtas vienas skyrius ir visos šalys buvo aptariamos tame skyriuje ir tada buvo labai lengva palyginti, E, kur pažanga yra didesnė, o kur dar mums reikia daug ką padaryti. Dabar struktūra dokumento ataskaitos yra kita ir, taip, ir tokio palyginimo atlikti yra, na, jį atlikti yra sunku. Taigi, mano klausimas šiandien būtų toks. O kaip yra su žmogaus teisų dialogai su Latino Amerikos valstybėmis? Aš žinau, kad mes turime keturis formatus žmogaus teisų dialogų. Mm Yra taip vadinami structured human rights dialogues, local human rights dialogues, dialogues conducted in dedicated subcommittees under association agreements and, and so on, and, e, ir paskutinis consultations on human rights issues. So, e, Tai, tai visos Latino Amerikos šalys - Argentina, Brazilija, Čilė, Kolumbija, Meksika ir, ir taip toliau - yra local human rights dialogs. Aš žinau, kad informacija ir, ir, ir tie local human rights dialogs, jie yra vykdomi e, Europos komisijos delegacijų vadovų. Dabar tai būtų ES delegacijų vadovai tose šalyse. Aš suprantu ir žinau, kad prieimas prie tų dokumentų Europos parlamento nariams yra neįmanomas arba labai ribotas. Kaip, kaip bus ateityje? Kaip bus tada, kai bus Europos išorės veiksmų tarnyba ir ar Europos parlamento nariai galės su ta informacija, su dialogu, šitų dialogų rezultatais susipažinti? Ketvirta tema, kuri mano supratimu taip pat reikalauja dėmesio, tai yra ES vaidmuo tarptautiniuose forumuose. Tai, ką ir, ir ponia Kionka, ir ponia Arno šiandien jau minėjo, ta, įskaitant ir Junktinių tautų žmogaus teisų tarybą. E, pateikiamas ES vaidmuo tarptautiniuose forumuose kaip didelė sėkmė. Na, iš tikrųjų, mūsų pakomitečio delegacija, kuri bent keturis kartus buvo Ženevoje, žmogaus teisų taryboje. Ir mes visada siunčiame savo žmogus užsienio reikalų komitetų į New Yorką, į generalinę e, e, asamblėją. Mes galim konstatuoti vieną, kad e, yra labai aiškas takoskiros pozicijų skirtumai tarp ES valstybių narių kad kartais yra labai sunku, o kartais iš viso neįmanoma pasiekti sutarimo. Ir tai aš turiu galvoje, tai saky, kalbu ne tik apie Goldstone pranešimą, bet ir apie kitus, kitas diskusijas, kurios vyksta žmogaus teisų taryboje. Ir tos problemos yra labai matomos ir jos yra išnaudojamos oponentų arba tų šalių, kurių žmogaus teisų situacija yra iš tikrųjų ne, nepavyzdinė. Ne Tai čia irgi yra ką pasakyti ir galbūt ką pasiūlyti. Paskutinis e, dalykas tai e, e, situacija konkrečiose šalyse. E, tai, ką aš randu ataskaitoje, aš suprantu, kad visko parašyti negalima ir jie yra daugiau apibendrinantis. E, tačiau ir, ir jie nepaliečia labai dažnai tokių konkrečių ir labai jautrių dalykų. Aš gal, turiu galvoje pavyzdžiui Kiniją, kai Austrijos pilietis vykstant žmogaus teisų dialogui buvo E, jam buvo įvykdyta mirties bausmė, nors tuo metu ir Europos parlamento delegacija buvo Kinijoje. Arba kitas e, e, Akmal Šaich, kuris yra Britų, Britų pilietis, vėlgi dar vienas pavyzdys, manau, kad jie galėtų būti paminėti tokiuose dokumentuose kaip, ataskait, kaip, kaip, kaip tokia ataskaita. Na, arba pavyzdžiui, Kongo E, respublika irgi yra pateikiama, kad ji konstruktyviai įsijungia į e, peržiūros procesą žmogaus teisų taryboje. Tuo tarpu mes žinom, kad jie atsisakė priimti bet kokią rekomendaciją ir vykdyti bent kokią rekomendaciją iš to, kas jiems buvo pasiūlyta. Taigi, pasakiusi visą tai, aš e, noriu tik tai, na kągi, pasakyti, kad aš tikiuosi, kad kolegos E, ir šio pakomitečio nariai, ir užsienio reikalų komiteto nariai, apskritai Europos parlamento nariai puikiai žino, kad šis dokumentas, metinė ataskaita, yra svarbiausias arba vienas svarbiausių Europos parlamento dokumentų apie žmogaus teises ir šiuo atveju ir demokratiją pasaulyje. Ir, ir suteiks jam reikiamą dėmesį, e, pateikdami savo pastabas ir, ir pasiūlymus. Ačiū. Thank you very much, uh, Laima. Uh, I've been told that uh, when you spoke about Korea. Uh... Ačiū. Man atrodo. Kaip? Jūs uh, turbūt turėjote galvoje Šiaurės Koreją, bet pasakėte Kongas. Pasakė. Ačiū už šią ataskaitą. Malonu pamatyti, kiek daug da, nuveikia ES. Pone Kijonka sakė, kad yra labai sunku parašyti tokią ataskaitą, nes man klausimas taip pat kyla, kam yra skirtas ta ataskaita. Jeigu esi vienos šalies ekspertas, tai žinai, kas ten vyksta. O Jeigu tai yra priemonė skleisti informaciją, tai aš manau, kad nėra idealios formos parengti tokią didelę ataskaitą. Tačiau galbūt galėtumėte dar kartą pagalvoti, kad galbūt būtų galima skirti ataskaitą vienai pagrindiniai temai, panašiai kaip parlamento ataskaitos. O čia ir, ir taip detaliau panalizuoti, turint įvertinim, visus įvertinimus, skiriant vienai, dėmesio daugiau vienai temai, stengiantis išsiaiškinti, kokios ES priemonės pasiekė pažangos. Aš sakyčiau, kad tai, tai būtų taip pat e, įdomu pamatyti, kaip sunku pasiekti pažangos įgyvendinant tam tikrus dalykus. Ir tada aiškiai matytume, kur yra problemos ar kur nėra pažangos. Nesakau, kad tai būtų daug geresnis formatas, bet taip galbūt e, būtų na, daugiau supažindinama negu pati tokia vat ataskaita, kuri yra sausesnė. Šios ataskaitos pradžioje daug dėmesio skiriama įvairioms temoms. Ir žmogaus teisų situacija Europos Sąjungai. Taip, labai svarbu, kad Europos Sąjunga kritiškai žvelgtų ir į save, kai, kad ji galėtų būti patikima pasaulinio uh, e, lygmeniu. Ir galbūt aš manau, kad ateityje, jeigu būtų teikiama daugiau rekomendacijų, tų visuotinių pažangos rekomendacijų ar peržiūros rekomendacijų, tai galbūt galima būtų padaryti santrauką, kokie pažeidimai dažniausiai yra, ar policijos žiaurumas ar panašiai. Ir čia konkrečiau pakalbėti, ką mes darome. Deja, vienu klausimu e, žmogaus teisės ir terorizmas, tai yra ketvirtas 4.9 punktas nieko nepasakyta savikritiškai apie žmogaus teisų pažeidimus ir apie baudžiamum, nebaudžiamumą dėl žmogaus teisų pažeidimų valstybės narėse, kai kalbame apie žmogaus teisės ir terorizmą. Ir manau, kad kalbant apie savikritiką, tai geriau, gerai būtų, kad toks, tokia savikritika būtų čia paminėta taip pat. Labai gerai girti Junktinės valstijas, kad jos uždarė Gvantanamo kalėjime, tačiau nieko nepasakyta apie Europą. Tai dėl to reikėtų pareikšti griežtą kritiką. Taip pat reikėtų pakritikuoti vieną formuluotę 74 puslapyje tame dokumente, kurį gavome rengdamėsi šiam posėdžiui, čia sakoma, kad Gvantanome kankinimai naudojami, bet visoje pastraipoje skirtoje Gvantanamui terminas točia kankinimai nepanaudotas. Tai yra pasakyta griežtos klausos priemonės. Man atrodo, kad buvo klaida jungtinių valstybių, iš jungtinių valstybių pusės kankinimų nevadinti kankinimais. Ir trys klausimai. Jūs sakėte, kad jūs rengėtės G20 sustikimui, kad jame plačiau būtų aptaros tos žmogaus teisės. Ir jeigu žinote, galbūt norėčiau sužinoti, kokia bus šios dimensijos esmė per kitą G20 sustikimą. Taip pat sakėte, kad kalbant su e, pilietinė visuomenė ir vystomuoju bendradarbiavimo 36 puslapyje. Jūs sakėte, kad reikėtų su pilietinė visuomenė, su organizacijomis daugiau aptarinėti iššūkius susijusius su pilietinės visuomenės dalyvavimu įgyvendinant e, vystamojo pagalbą. Jūs paskelbėte, kad bus imtasi konkrečių veiksmų dešimtaisiais metais, norėčiau sužinoti kokių. Ir pagaliau sakoma, kad komisija prad... E, 9 metų gruodžio mėnesį pradėjo tyrimą dėl teisinių pagrindų žmogaus teisėms aplinkos apsaugos rytyje. Būtų įdomu sužinoti, kiek pasistumėta į priekį. Apskritai, manau, manau, kad šis dokumentas mums labai padės darbe Tačiau grįžkime prie pradžių, jeigu norime, kad šią ataskaitą skaitytų tie, kas nėra dar susipažinę su šią temą, turime, kad šis, šią ataskaitą turėtų labiau išprovokuoti apmastymus, ne vien tik tai pateikti skaičius. Taip, aš manau, kad mes visi šiek tiek taip manome. Turbūt bus labai nesažininga situacija, nes buvo daug klausimų ir pastabų, o jūs neturėsite laiko pilnai viską atsakyti. Tai galbūt galėtume sutarti, kad jūs labai trumpai pasisakytumėte dabar, o mes po to prie šių klausimų dar grįšime vis tiek e, ne vieną kartą, nes bus pristatoma ataskaita ir plenarinėje sesijoje, ir pakomitetis renks savo ataskaitą. Taigi, tai yra tik tai pokalbio pradžia ir, aišku, aš Dėkoju už komisijos bendradarbiavimo dvasę, taip pat ir tarybos bendradarbiavimo dvasę, nes tokiu būdu mes situaciją tikrai galime pagerinti. Taigi paprašysiu, rizikuodama būti nemandagi, pakalbėti vos po porą minučių. Nes norėčiau dar pakalbėti ir apie ES ir Rusijos žmogaus teisų dialogą E, bet tai padarysime be vertimo, o vertimo dar turime 3 minutės. Pasistengsiu kalbėti labai trumpai, bet tai reiškia, kad aš neatsakysiu visus klausimus. Taip, aš suprantu, kad tai yra nesažininga, bet e, tik tai šį kartą. Pabandysiu pakalbėti apie tos, kuriuos prisimenu dvarai geriausiai. Apskaičiuojamų tikslų ir uždavinių klausimas. Pirmiausia, kad ne viską galima apskaičiuoti Antra, kad ir kaip norėtume tikėti, kad ES veiksmai daro poveikį vietoje, taip ne visada yra. Ne visada taip pat yra, jeigu yra vyksta po, pokyčiai, tai būtinai dėl ES veiksmų. Turiu tiesiai išviesiai tai pasakyti, nors ir norėtume, kad tai būtų. Šie sunkumai kyla tada, kai mes vertiname dialogus Kaip, pavyzdžiui, priskirti kokį nors pokytį vietoje ES veiksmams. Prie šio didesnio klausimo turbūt reikėtų grįžti plačiau, tačiau nesuprantame, ką Jūs sakote. Dėl įvairių dialogų ir konsultacijų formų. Taip, tos ketvirtos kategorijos, kurias minėjote, egzistuoja, tačiau bent jau dėl Latino Amerikos e, nutarėme, kad dialogai bus hybridiniai. Tai būtų vietinių dialogų keturiose šalise mišinys su šiek tiek daugiau dėmesio skiriant Meksikai, o taip pat bus aptariami veiksmai tarptautinėse formuose New York'e ir Ženevoje, dėl to jie yra hybridiniai. Tai yra tarsi ir penkta dialogo ir konsultacijų rušis dėl tartutinių formų ir dėl tos nuostabos, kad e, valstybės narės turi skirtingas nuomonės New York'e ir Ženevoje, na, jų nuomonės čia taip pat skiriasi. Pereinant prie to, ką sakė pana Lochbilder. Na, aš manau, kad jūsų pasiūlymas, kad kiekviena ataskaita būtų skirta viena, skirtas vienai temai, galbūt galima apie tai pagalvoti rimtai. Turėtume dar atsiklausti to valstybių narių. Dėl klausimo, kad daugiau, tem, daugiau dėmesio būtų skirta ES. Na, viso, visos ataskaitos e, tikslas yra pakalbėti apie tai, ką ES daro užsienio reikalų srityje o ES, jeigu sakote, kad ES galėtų kalbėti apie kitas pasaulio šalis, jeigu kalba apie save, tai, na, tai galbūt pasižymėsime. Ir matau, kad ponia pirmininkė laiko pirštą ant mikrofono, taigi aš nutilsiu. Ačiū. Dar keletą minučių galime pratesti šį posėdį, tačiau galime be vertimo. Tai daryti dėkoju vertėjams. Veronika